guten morgen herzlich willkommen zur sitzung des haushaltskontrollausschusses. labas rytas sveiki atvykę į biudžeto kontrolės komiteto posėdį. Tęsime diskusijas dėl 13 metų biudžeto vykdymo patvirtinimo. Džiaugiuosi, kad komisaras atsakingas už šią sritį, pana Šemeta, atvyko. Ir jeigu viskas e, eisis sklandžiai, tai bus paskutinis jo kartas mūsų komitete. Taigi, tikėkime, kad tai bus įsimintina patirtis. Audito rūmų atstovas irgi yra atvykęs, sveiki atvykę. Pirmiausia, tvirtiname darbo atvarkę. Darbo atvarkė patvirtinta. Turiu šiokios tokios informacijos, kuri pateikta ir mūsų biuletenyje dėl kalbų į kuris yra verčiama. Ta informacija yra pateikta mūsų biudžeto kontrolės e, komiteto biuletenyje. Dabar 8 rugsėjo ir 22 ir 23 rugsėjo posėdžių protokolo tvirtinimas. Jeigu turite pastabų, atsiųskite jas iki posėdžio pabaigos, nes priešingų atveju e, protokolas bus laikomas patvirtintų. Taip pat mes esame atsiuntę jums e, rekomendacijas dėl koordinatorių posėdžio nuo 8 iki 23 rugsėjo tas protokolas pridėtas prie, prie pagrindinio protokolo. Ketvirtas darbo atvarkės klausimas, biudžeto vykdymo patvirtinimas. Aš norėčiau pasveikinti poną Tarandį, vidaus auditorių, kuris atvyko su komisaru ir kuriam dažnai irgi tenka čia atvykti. Ponas Galvinio, biudžeto generalinis direktorius, pirmą kartą, man atrodo, jūs lankotės komitete, dėkoju, kad atvykote ir laukiame tolesnio darbo su jumis. Ir įsivaizduoju, kad ateityje dar darbo mūsų laukia bendro nemažai. Dėl e, pačių darbo atvarkės klausimų, biudžeto vykdymas, 12 metų biudžeto vykdymo apžvalga, sintezė, ir taip pat metinė vidaus auditoriaus ataskaita 2013 metams, taip pat ataskaita dėl finansinių interesų apsaugos iki 2013 metų. Šios ataskaitos bus komisijos nario įžangos tema. Taigi prašau žodis jums. Ačiū, ponia pirmininkė ponė Lazaro, gerbiami parlamentarai, ponios ir ponai. Pirmiausia, norėčiau Jums padėkoti už šias bendras diskusijas. Tai suteiks mums gal, man galimybę Jums pristatyti keturias komisijos ataskaitas, kurios ypatingai aktualios Jūsų komitetui kaip mūsų vaisingo metadarbiavimo rezultatas. Pirmiausia, testinis, testinė ataskaita, kurioje komisija pristato priemonės ir veiksmus, kurių uh, bus imtasi po parlamento ir tarybos prašymų, kurie buvo išsakyti 12 metų biudžeto vykdymo tvirtinimo procedūroje. Antra ataskaita - apsauga dėl ES biudžeto. Antrąjį kartą rengiama tokia ataskaita, sureaguojant jūsų prašymą, kai buvo svarstomas 11 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Taip pat metinės veiklos ataskaitos, sintezės ataskaita dėl 13 metų ir galiausiai metinė ataskaita dėl komisijos audito darbo pagal 99 straipsnį jo penktąją dalį, finansinio reglamento penktąją dalį. Rengiama ši ataskaita. Taigi, pirmiausia, pristatysiu testinę ataskaitą. Kaip ankstesniais metais šioje ataskaitoje yra pateikiami trys dokumentai. Apžvalga, kur pristatomi parlamento pagrindiniai prašymai ir tarybos pagrindiniai prašymai, taip pat du personalai skirti darbiniai dokumentai, kur yra pristatomos detalės. Aš daugiausiai dėmesio skirsiu pažangai, kuri buvo padaryta, kalbant apie saistančius įsipareigojimus kuriuos mes jau deramai aptarėme dar prieš jums balsuojant šių metų balandžio mėnesį dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Pirmiausia, norėčiau priminti dabartinės komisijos įsipareigojimą Europos parlamento akivaizdoje pasiekti rezultatų štai tokiuose srityse. Pirmiausia, generalinio direktoro direktoriaus pastabos, jūs praeitą pirmanį su juo susitikote ir buvote informuoti apie veiksmus, kurių buvo imtasi ir kokių pokyčių buvo numatyta metinės veiklos ataskaitose ir kokie papildomi reikalavimai buvo numatyti atsižvelgiant į atitinkamas instrukcijas. Deleguotojų aktų tvirtinimas, įskaitantis rytis, kur yra bendro valdymo bandas valdymas taikomas 13-20 metams. Tie deleguotieji aktai buvo patvirtinti 14 metų, bus patvirtinti, patvirtinti po 14 metų kovo mėnesį. Suspendavimo mechanizmų įvedimas, tai kaip laikome ex ante priemonę siekiant apsaugoti ES biudžetą, 41 straipsnio, 41 reglamento straipsnis. 1306-2013. Šiame reglamente yra numatytos priemonės žemės ūkio srityje valstybių narių identifikavimas, kur yra ypatingų problemų. Čia yra numatytos kelios priemonės. Rizika pagristas auditas, kur nacionalinės administracijos yra įvardyjamos turinčios didelę riziką ir tuomet sustiprinamas auditas vietoje. Taip pat ES apsaugos priemonės ir klaidų lygio nustatymas valstybėse narėse įgyvendinimo veiksmų planai, bandant nustatyti atitinkamas e, sisteminės klaidas valstybėse narėse, šiuos veiksmų planus prižiūri Žemės ūkio generalinis direktoratas ir pateikia ataskaitą savo metinėje ataskaitoje apie tą veiklą. Tačiau ir pačios valstybės narės kasmet turi vertinti savo sistemų kokybę ir nedelsiant turi informuoti apie trūkumus. Kalbant apie naują audito strategiją, kurią turėtų parengti Agri general, Agri Regi ir Employment generaliniai direktoratai. Aš vėliau detaliau apie tai paaiškinsiu, papasakosiu, kaip konkrečiai buvo kuriama ši sistema. Komisija ėmėsi įvairių veiksmų valstybių narių valdžios institucijų atžvilgių, kad būtų galima geriau apibriežti ES taisyklės ir reglamentus, įgyvenant programas pagal bendrą valdymą. Jūsų reikalavimai dėl deleguotųjų aktų ir bendrųjų nuostatų reglamento leidžia pasirūpinti, kad finansinių korekcijų mechanizmas veiktų tinkamai, aiškiai nustatant kriterijus dėl rimtų trūkumų nustatymo. Ir tuomet yra pradedama bendrų finansinių korekcijų procedūra. Deleguotieji aktai taip pat nu, nustato kriterijus, kurios, kuriais naudosis komisija tam, kad būtų nustatomi baziniai, nustatomos bazinės korekcijos tai yra susiję su rimtais trūkumais ir kokią žalą tai atneša ES biudžetui. Kaip sakiau, Europos komisija pasiekė pažangos, kuriant ir įgyvendinant griežtą kontrolės ir audito strategiją 13-20 metams ir taip pat yra patvirtinamos sustiprintos audito strategijos tiek sanglaudos politikai, tiek žemės ūkio sričiai. Kalbant apie regį generalinį direktoratą, audito gairės yra rengiamos kaip komisijos audito strategijos dalis 14-20 metams ir greitai apie tai bus informuotas Europos parlamentas. Užimtumo generalinis direktoratas taip pat seka, prižiūri auditorių darbą ir jų patikimumo aspektus. Taip pat svarbu pažymėti, kad tris, trejus metus iš eilės klaidų lygis, kurį nustatė užimtumo direkt, generalinis direktoratas, atitinka tą klaidų lygį, kuris yra nustatytas audito rūmų. Agri generalinis direktoratas patvirtino daugiametę audito strategiją 14 metų kovo mėnesį. Trejų metų audito programa bus peržiūriama periodiškai, kad būtų atsižvelgiama į žūp reformos įgyvendinimą. Ir 16 metais surinkti nauji rezultatai dėl sertifikavimo agentūrų legalumo ir tikslingumo. Taip pat geografinė apreptis, <clears throat> išlaidų apreptis, rizikos apreptis irgi yra įtraukiamos į šią strategiją. Galiausiai komisija yra pasiryžusi įgyvendinti ir sustiprinti reikiamas priemonės, kad būtų apsaugotas ES biudžetas, ypatingai priešiškas procedūras, bandant atsižvelgti į korekcijas, tos procedūros bus sutrumpintos ir 2008 metų veiksmų plane buvo nustatyta, kad prieštaringos procedūros susijusios su korekcijomis turi būti atliekamos per 28 mėnesius po audito pabaigos. Taigi dabar irgi numatytas dviejų, maksimalus dviejų metų laikotarpis. Dėl sustabdymų, suspendavimų ir lėšų susigražinimo tos priemonės bus įtraukiamos į komunikatą dėl ES biudžeto apsaugos, kurį pristatysiu jums vėliau šiandien dar viena ataskaita bus parengta tam, kad būtų pateikta analizė, kaip naujos prevencinės ir korekcinės priemonės yra įgyvendinamos pagal 14-20 metų daugiametę finansinę programą. Be kita ko, bus palyginamas pirminis komisijos pasiūlymas ir galutinis rezultatas kurį pakoregavo teisėkros institucijos, bandant nustatyti galimas potencialias rizikas. Aš manau, kad kartu su laišku, kuris buvo atsiųstas jūsų komitetui kovo mėnesį, ataskaita dėl testinio 12 metų biudžeto vykdymo procedūros patvirtinimo rodo, kad e, jeigu trūksta reikiamų susitarimų arba jie nėra pakankami, tuomet imamasi priemonių, bandant išspręsti problemas. Aišku, kai kurių priemonių vis dar reikės, jas reikės įgyveninti pirmąjį kartą, pavyzdžiui, naujas bendras finansinių korekcijų mechanizmas, bet esu įsitikinęs, kad dabar jau mūsų kontrolės pagrindas yra kur kas stipresnis ir tokiu būdu mes galėsime kur kas geriau apsaugoti ES biudžetą. Gerbiami parlamentarai, norėčiau dabar pristatyti komunikatą, komisijos komunikatą dėl ES biudžeto apsaugos. Komisija teikia didžiausią prioritetą tam, kad ES biudžetas būtų tinkamai valdomas ir tinkamai apsaugomas, nors, aišku, klaidų neišvengiamai atsitiks pasitaikys, kalba eina apie milijardus eurų, kurie išdalyjami gausybei naudos gavėjų. Atsižvelgiant į teisinį mechanizmą, dažnai taikomos korekcinės priemonės vėlesniais metais, po to, kai mokėjimai jau yra pervesti. Ir tada rezultatas ir yra įvertinamas finansiniais terminais, e, nustatant klaidų lygį, kurį identifikuoja auditorumai. Šiuo komunikatu bandoma labai paprastai, aiškiai pristatyti teisinį pagrindą ir struktūrą. Taip pat pristatomi korekcinių veiksmų rezultatai, kalbant bendrai apie visą biudžetą. Naujosius elementus jūs rasite komunikate ir jie yra štai kokie. Kalbama apie detalesnę informaciją ir vengiama kartojimų, pasikartojimų. pasikartojimų Dėl to tai nėra tas pats, kas e, komisijos personalo dokumentas. Dėl bendrų finansinių korekcijų tas, e, tas mechanizmas pirmąjį kartą įtrauktas šiais metais. Naujos priemonės nustatytos teisės aktuose, kurie buvo patvirtinti 14-20 metams daugiametį finansinį programą, yra pristatyti, įskaitant ir e, stabdymo bei suspendavimo priemonės taikymą žemės ūkio srityje, sanglodos fondų srityje ir taip pat bendrų finansinių korekcijų platesnis vartojimas sanglodos politikos srityje. Komunikate pagrindinė mintis gali būti apibendinama štai kaip. Prevenciniai mechanizmai ir toliau duoda puikių rezultatų. Pavyzdžiui, žemės ūkio srityje 284 milijonai eurų valstybių narių korekcijų buvo pritaikoma 13 metais prieš išmokant mokėjimus naudos gavėjams. 4,9 milijardo eurų sustabdytų lėšų buvo e, nustatyta 13 metais anglodos politikos srityje. Finansinės korekcijos patvirtintos 13 metais sudaro 3,4 milijardus euro, eurų. Tai sudaro 2,3 procento visų biudžeto išmokų. Per pastarosius penkerius metus finansinių korekcijų suma ir susigražintų lėšų suma e, rodo augančią tendenciją. 2,9 milijardo eurų vidutiniškai yra susigražinama. Bendra finansinių korekcijų suma, ramsti, pirmasis ramstis žemės ūkio sritis, prieimus sprendimą pirmąjį 99 metais, kuris baigsis 13 metais 9,1 milijardo eurų. Tai sudaro 1,5 procento visų ES biudžeto išmokų per atitinkamą laikotarpį. Finansinės korekcijos anglodos politikos srityje programiniam laikotarpiai 2000-2006 metai, dabar jau uždaromas yra šis laikotarpis, bendra suma 8,8 milijardo eurų, tai sudaro 4,5 procento visų išmokų. 2013 metais maždaug 40 procentų korekcijų leido netinkamas išlaidas susigražinti valstybės narės ir numatyti naujas išlaidas. Šios korekcijos leidžia pasirūpinti, kad netikslios išlaidos būtų keičiamos naujomis išlaidomis ir tokiu būdu įmanoma politiką įgyvendinti, apsaugant ES finansinius interesus. Pripažįstame, kad tema sudėtinga, yra naujų elementų ir dėl to komisija labai norėtų aptarti toliau su jūsų komitetu ir pateikti papildomus paaiškinimus per biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūrą. Pabaigai norėčiau pasakyti, kad komisija rodo, jog imasi prevencinių ir korekcinių priemonių, kad būtų galima pasirūpinti, jog išlaidos, kurios yra patiriamos pažeidžiant įstatymą, nebūtų įtraukiamos į ES išlaidų sistemą. Kalba eina apie penkerių metų laikotarpį ir per tą laiką būtų įmanoma tinkamai apsaugoti ES biudžetą, tam neskiriant per daug lėšų. Gerbimi parlamentarai, norėčiau dabar trumpai pristatyti komisijos susistemintą ataskaitą dėl pasiekimų 2013 metais. Šioje susistemintoje ataskaitoje yra pateikiama atskaitomybės priemonė, per kurią komisija ne tik prisima savo politinę atsakomybę už išteklių valdymą, bet taip pat ir už tiklų, tikslų pasiekimą. Ir taip pat pristato pažangą, kuri buvo pasiekta ir kokių veiksmų ketinama imtis tam, kad valdymas ir vidaus kontrolė pagerėtų. 2013 m. sustemintoje ataskaitoje yra pateikiama mūsų pasiekimo apžvalga ir taip pat problemos, kurios buvo nustatytos, ypatingai 21 išlyga, kuri buvo padaryta generalinio, sekret, generalinio direktoriaus esminiuose horizontaliuose klausimuose. Susistemintoje ataskaitoje taip pat yra pateikiamos instrukcijos įvairiams suinteresuotiems asmenims, įskaitant ir komisijos departamentų generalinius direktorius. Ketvirtaisiais metais iš eilės vidaus auditas, auditorius pateikė savo nuomonę ir tai yra puikus šaltinis rengiant susistemintą ataskaitą. Nuomonėje yra detalus skyrius, detalus skyriai apie svarbiausius elementus, kurie aptariami ir susistemintoje ataskaitoje. Aš greitai pereisiu prie vidaus audito rezultatų, kai pristatysiu vidaus auditoriaus metinę ataskaitą. Visi generaliniai direktoriai pozityviai įvertino išteklių vartojimą ir jų skirimą numatytiems tikslams atsižvelgiant į racionalaus finansų valdymo principus ir tai, kad kontrolės procedūros, kurios yra naudojamos, užtikrina tinkamas garantijas siekiant sandorių e, tikslingumo ir tikslumo. Metinėje ata, metinėse atask, metinių ataskaitų sumažėjo nuo, nuo 29 iki 21. Trys naujos išlygos buvo iškeltos, 11 buvo atsiimta, nors e, išlygų mažesnis skaičius nereiškia, kad sumažėjo uh, rizikos. Taip yra ne dėl to, kad e, netinkamas yra finansų valdymas, bet tiesiog rizikos yra geriau apibrėžiamos e, pareikalavus šiam parlamentui ir priimus atinkamai dokumentą balandžio mėnesį. Pirmąjį kartą komisija pateikė savus skaičius dėl galimos, dėl rizikingos sumos. 2013 metais biudžeto rizikinga suma komisijoje buvo 2,8 procento. Tai politiškai yra labai aktualu, kadangi tai galima sužiūrėti per laiką ir atsižvelgiant į komisijos korekcinius veiksmus apsaugoti tokiu būdu ES biudžetą nuo išlaidų, kurios netitinka įstatymams, kurios pažydžia įstatymus. Dabar dar norėčiau apibendinamojimą ataskaitoje pažymėti kelis dalykus. Dėl atsiskaitimo sistemų. Komisija mano, kad mūsų tarnybų metinės ataskaitos yra labai svarbios, dėl to komisija prašo tobulinti metinės, metinių veiklos ataskaitų koleginių peržiūrų um, reikšmę, nes tai yra labai svarbi platforma keistis nuomonėmis, aptarti bendrus klausimus ir išspręsti vidinės problemas. Taip pat viešųjų pirkimų procedūrų klaidų identifikavimas ir uh, materialumo kriterijų nustatymas, kas yra labai svarbu siekiant darnumo ir skaidrumo metinės, metinių ataskaitų priemonėse. Antras dalykas, kalbant apie tinkamumo taisyklės, buvo pasiekta pažangos ir supaprastintų kaštų variantai buvo pasirinkti tam, kad būtų pakeistos tos labai sudėtingos tinkamumo taisyklės. Komisija ir toliau teiks informaciją nacionalinėms institucijoms tam, kad tinkamumo taisyklių, taisyklės būtų kuo galima paprastesnės nacionalinių lygmenių. Taip pat komisija ketina ir toliau supaprastinti vidaus kontrolės standartus tam, kad jos, jie daugiau būtų orientuojami į veiksmingumą ir efektyvumą. Trečias dalykas stabdymų ir mokėjimų sustabdymų ir suspendavimų ir finansinių korekcijų srityje komisija nuolatos kreipiasi į valstybės narės ir prašo sustiprinti priemonės prieš sertifikuojant išlaidas. Taip pat komisija ir toliau ragina savo tarnybas stabdyti mokėjimus ir siūlyti suspendavimo procedūras, kai tik tai atitinkamos yra tam tikros sąlygos. Kalbant apie finansinės korekcijas, komisija buvo labai aktyvi, susigražinant netinkamai išmokėtas e, sumas, kaip atsispindi ir ES biudžeto apsaugos ataskaitoje. Na ir galiausiai šių metų ataskaitoje apibendrinamoje ataskaitoje kalbama ir apie atskaitos priemonės. Mes raginame savo tarnybas veiklos rezultatų ataskaitas apie veiklos rezultatus sustiprinti ir taip pat sustiprinti metinės ataskaitas, teikiant informaciją apie efektyvumą, ekonomiją ir finansinės, nefinansinės veiklos pasiektus rezultatus. Aš atkreipiau jūsų dėmesį į kelis konkrečius pasiūlymus tam, kuriais siekiama gerinti visas, visus valdymo režimus. Mes bandome papildyti pastangas, kurių ėmėmės anksčiau, tam, kad pagerintumėme ES e, lėšų skirstimą ir tai jau duoda atitinkamų rezultatų. Norėčiau pristatyti e, metinę ataskaitą apie komisijos biudžeto gyvendinimą, kurią patikė auditas ir kokiu veiksmų imtas. 2013 e, buvo pradėta gyvendinti e, strateginį audito planą 2013-2014 metų laikotarpiui. Strategija numatyta daugiau dėmesio skirti veiklos auditui. Tai atitinka komisijos sieki pereiti prie veiksmingos veiklos vertinimo aplink, kultūros kūrimo. Noriu patikti keletą pavyzdžių. Visų pirma, vidaus audito tarnyba įvertino e, žmogiškųjų išteklių valdymo veiksmingumą generaliniuose direktoratuose ir ar pasirinkta tinkamiausi e, sprendimai krizės atsakė į krizę. Ir Išvadose konstatuojama, kad imtasi konkrečių veiksmingų priemonių valdant žmogiškuosius išteklius ir tai buvo užtikrinta veiksminga politika. Tačiau e, skirtingai, bet e, skirtingų mastų, bet direktoratams dar reikia tobulinti šios procesus, kad jie taptų veiksmingesni. Pavyzdžiui, direktoratams <clears throat> rekomenduota toliau plėtoti e, daugiametį žmogiškųjų išteklių planą, remiantis kokybiškų ir kiekybinių žmogiškųjų išteklių poreikių vertinimų. Taip pat direktoratai turėtų gyvendinti priemonės skirtas e, personalui tenkančio darbo krūvio įvertinimui. Taip pat e, atsirado sistemos, kurių tikslas įvertinti e, tarnybų sukuriamą pridėtinę vertę. Vidaus audito tarnyba įvykdė įvairių direktoratų patikrinimą ir buvo įvertintos jų sistemos, pavyzdžiui, užimtumo regionų direktoratuose. Buvo įvertintos tarnybų dedamos nuolatinės pastangos, tačiau bendroji audito tarnyba rekomendavo geriau pasinaudoti egzistuojančiomis priemonėmis, taip pat strateginių daugiamečių planavimo e, įrankių ir siekti konkrečių tikslų, užtikrinant stebėseną ir teikiant išvadas apie pasiektus rezultatus. Taip pat vidaus audito tarnyba rekomendavo parengti strategiją, kurios tikslas būtų užtikrinti e, kokybiškesnę informaciją, kurią teikia valstybės narės ir bendrą valdymą. Tačiau daugiau dėmesio veiklai nereiškia, kad vidaus audito tarnyba E, nekreipia dėmesio į įsipareigojimus susijusius su tam tikrų nuostatų e, įgyvendinimą. Buvo apskaičiuotas dar liekančių klaidų kiekis metinėse ataskaitose ir tai svarbu, e, kai tvirtinamos patikimumo ataskaitos. 2013 vidaus audito tarnyba įvertino 2012 ataskaitas ir kokių priemonių imtasi 2013-aisiais. Agri direktoratas e, atliko visapus, visapusinę savo požiūrio peržiūrą, kad būtų įvertintas patikim, patikimumo patvirtinimas ir realistiškiau vertinama. Dabar e, tas direktoratas realistiškiau vertina savo situaciją, kaip patvirtinta tarnybos išvadose. Visos tarnybos turėjo parengti veiksmų planus, kuriuose įvertin, įver, įvertinama galima rizika. Tų planų įgyvendinimą vidaus audito tarnyba atidžiai stebi. Tai pavyzdžiai, kurie atskleidžia, kaip vidaus audito tarnyba gali prisidėti prie sklandesnio organizacijos darbo. Jei turite daugiau klausimų, Filip Tavern, uh, E, komisijos vidaus audito tarnybos vadovas yra čia šiandien ir gali e, suteikti jums informaciją, kurios pagidautumėte. Užbaigdamas norėčiau pasakyti, kad šio man, šios kadencijos pabaigoje E, tikrai su pasididžiavimu galiu pasakyti, kad sėkmingai dirbome ir e, patvirtinome, ir buvo patvirtinta biudžeto įgyvendinimo procedūra. Ir mūsų per keletą metų drauge nuveiktas darbas e, sukūrė pagrindą geresniam ES finansų valdymui ir biudžeto įgyvendinimui. Esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Ačiū uždėmesi. Ačiū komisarė. Dėkui už ataskaitas. Tos ataskaitos pristato labai didelį kiekį darbo, mes tai suprantame ir visi pripažįstame, kad per pastarosius penkis metus ataskaitų teikimas per jūsų darbą e, šiame poste tikrai e, pasiekė nemažaus pažangos. Norėčiau diskusijas suskirstyti į kelias dalis, nes jeigu viską suplaksime į vieną krūvą, tai nebus naudinga. Ir taip pat kartais e, vienas žmogus kalba diskusijose, nes aš pati buvau vieno iš pranešimų rengėja, bet pirmiausia, aš būčiau paprašę Markus Piperis. Ačiū. Žinau, kad, kad žinau, kad mano pranešimą šioje kadencijoje perima puikus kolega, kuris toliau renks šį pranešimą. Komisarė, noriu padėkoti Jums už tai, ko jūs pasiekėte per šiuos darbo metus skaidrumo srityje. Iš tikrųjų pasiekta konkreti pažanga ir mes vis labiau jaučiame, kad pavyksta susitarti dėl įvairiausių klausimų, pasiekti bendro sutarimo. Manau, kad tai jūsų asmeninis nuopelnas ir jūsų darbuotojų nuopelnas. Bet jūs Mm, puikiai mane pažįstate, aš visada mm, kalbu apie kokias nors išlygas. Ir norėčiau aptarti keletą klausimų, remdamasis jūsų e, pasisakymų. Nekalbėsiu apie teigiamas pusės, jau pagyriau jūs, pasižiūrėjau tuo, kad užtikrintas didesnis skaidrumas, bet noriu pasakyti, kad ataskaitos, kurias uh, E, įgyvendinimas, kur, kur, kur, kurį patvirtinome praėjusiais metais žemės ūkio srityje, e, komisijoje susilaukė vertinimų, kad mūsų pasirinktas požiūris buvo ezoteriškas. Man atrodo, kad kitas komisijos narys, kuris dirbs šiame poste, pats yra gana ezoteriška asmenybė, bet nekalbant apie tai, kai kuriais klausimais, kai kuriuose sritise iš, ir toliau išlieka problemų. Visų pirma, reikia kalbėti apie tai, kaip elgėte su tomis valstybėmis narėmis, kurios tikrai išsiskiria. Pavyzdžiui, mūsų parengtame dokumente norime, kad kitas biudžeto įgyvendinimo patvirtinimas būtų siejamas būtent su šiuo aspektu. Trys valstybės, kurios prasčiausiai dirba, turėtų būti įvardintos. Ir norėtume, kad tų trijų valstybių atstovai ateitų į šį komitetą ir būtų surinktas klausimas. Jūs mums nedavėte jokių pažadų šią kryptimį. Jūs keletų atvejų minėjote situacijas, kuriuose yra išsiskiriančių valstybių narių. Uh, tačiau norėtume, kad būtų duoti įsipareigojimai, kad kon bus imtasi konkrečių veiksmų. Kitas klausimas. Procedūros ilgis. Kalbu apie tą e, prieštaringą įrodinėjimo mechanizmą. Mes suprantame, kad Agri direktoratui e, nustatyta 24 mėnesių data terminas, per kurį jie turi viską sutvarkyti. Tačiau kaip bus su regionų direktoratu ir regionams skir skirtomis paramos programomis, kodėl čia niekas nepaskelbta. Ir turiu labai kritiškų e, pastabų. Jūs kalbėjote apie e, grinasias finansinės korekcijas, kurios yra daromos šios procedūros eigoje. Kas nutiktų, E, pavyzdžiui, kaip su konkrečiu atveju, kuris dabar yra nagrinėjamas Prancūzijoje. Nuo 2006-2007 metų vyksta ta nesibaigianti istorija, kaip ji vadinama. Ir žinome, kad tik tai 2014 antrojoje pusėje kai kurios programos bus užbaigtos įgyvendinti. Apie tai mums buvo pranešta biudžeto komitete. Tai reiškia, kad viskas baigsis praėjus dešimtmečiui po to, kai viskas prasidėjo, kai kurios programos tik 2015 ir 2016 finansinės korekcijos buvo padarytos Prancūzijoje remiantis E, žemės e, e, identifikavimo sistema. Sumos, apie kurias kalbame, yra apie 800 milijonų, kitais atvejais 1,2 milijardo eurų. Taigi tokia yra situacija Prancūzijoje ir ką jūs darote tuo klausimu ir kaip jūs manote, kada tai bus išspręsta ir užbaigta, kada žemės sklypų identifikavimo sistema Prancūzijoje pradės normaliai veikti. Ir turiu dar vieną klausimą Tai susijęs su mūsų raginimais imtis spręsti, imtis projektų, kurie yra pilni klaidų ir kurie nėra pakeičiami kitais projektais. Manome, kad tai yra didžiulis blogis ir dėl tokių projektų amžinai atsiranda naujų klaidų mes e, iškėlėme sąlygą jums, reikalaudami, kad jūs patiktumėte pasiūlymų tuo klausimu ir papasakotumėte, kaip rengėtis e, traktuoti tokias situacijas ir ką daryti, kad nepiltumėte mūsų lūkesčių. Ir dar vienas dalykas, kuris man yra labai svarbus ir tikiuosi, kad tai bus diskutuojama, yra saistančios sąlygos. Jos buvo patvirtintos po dvišalio susitarimo sudarytos su šalimis. Mes norėjome kad komisija įdėktų sistemą, kurios pagalba būtų galima stebėti, kas vyksta valstybėse narėse, panašią į Europos semestro sistemą. Tai yra, aišku, ilgas reikalavimų sąrašas. Jūs minėjote įsipareigojimus, kuriuos prisima valstybės narės, bet mes tikrai norime daugiau skaidrumo. O dvišaliai susitarimai yra būtent tie, kurių atveju Prancūzija, Vokietija ir Ispanija susitarė dėl konkrečių dalykų, bet mes norėtume žinoti, e, kokio masto pažangos pasiekė tos šalis pagal tas dvi šalės sutartis. Jei ne viskas aišku jums iš to, ką aš pasakiau, aš esu pasirengęs patikti daugiau paaiškinimų. Mums tikrai būtų svarbu, nes parlamentui tikrai norisi atsakymo. 2012 biudžeto įgyvendinimas, Jensai, nenorite kalbėti? Ne. Tuomet žodis komisijos nariai. Ačiū, ponė Piperi, už jūsų komentarus ir klausimus. Norėčiau visų pirma pabrėžti, kad mano nuomonė, mūsų patirtis per paskutinę biudžeto įgyvendinimo patvirtinimo procedūrą buvo tikrai e, pozityvi ir mes galiausiai pasiekėme bendro sutarimo, ką reiktų toliau daryti, kad užtikrintume geresnį biudžeto valdymą komisijoje ir aš noriu padėkoti Jums už tai. Ir aš tikiuosi, kad e, ši tradicija e, bus toliau tęsiama. Žinau, kad pana Greslė yra 2013 biudžeto pranešėja. Sakydamas į konkrečius Jūsų klausimus, kaip mes elgiamės su prasčiausiai e, dirbančiomis valstybėmis narėmis ir kaip renkiama informacija apie jas. Jei peržiūrėtumėte mūsų šiandien skelbiama ataskaita dėl ES biudžeto apsaugos. Visa informacija apie valstybės narės yra atskleista ir jūs galite sužinoti, kurios valstybės e, kur, kur, kurioms valstybėm, kuriuose valstybėse klaidų skaičius buvo didžiausias, klaidų lygis buvo didžiausias ir kurioms buvo taikytas didžiausias grinųjų finansinių korekcijų kiekis. Ta informacija yra visiškai skaidri. O kalbant apie klaidų lygį valstybėse narėse, ekonomikos komitete pirmadienį lankėsi mano kolega ir jis pažadėjo pateikti informaciją apie prognozuojamą klaidų lygį valstybėse narėse ir nebejoju, kad jis tą savo pažadą ištesėjęs. Apie priemonės. savo įžanginėse pastabose sakiau, kad naujas, naujos audito strategijos yra paremtos rizika grindžiamų požiūrių, o tas požiūris reiškia, kad didžiausias dėmesys atliekant auditą, kai tarnyba atlieka auditą, yra skiriamas toms valstybėms narėms, kuriuose rizika yra didžiausia. remiantis regionų arba užimtumo direktoratų arba žemės ūkio direktoratų atlikta analizė. Tai be abejonės yra naujas požiūris, jis pradėtas įgyvendinti neseniai. Turime palūkėti ir įsitikinti, ką tas požiūris duoda, kaip jis įgyvendinamas praktikoje. Mes politikai visada norime e, rezultatų tuoj pat, bet jūs puikiai suprantate, kad audito mechanizmas, e, jo įsibėgėjimas e, užtrunka, reikia laiko, kad išsitinkintumėme, pamatytume, kokių konkrečių e, rezultatų davė tie pokyčiai. Toliau, proceso mastas, proceso trukmė. E, Man atrodo, kad čia iškilo nesusipratimas. Regionų direktoratas įgyvendindamas veiksmų planą 2008, 2008 veiksmų planą įsipareigojo to proceso trukmę apriboti iki 24 mėnesių. Ir kiek žinau, remdamasis turimą informaciją, jie to termino laikosi. Na, bent jau aš nežinau, ne, ne, nesu informuotas apie problemas šio, šiuo klausimu regionų direktorate. Agri direktoratas pradeda įgyvendinti naujas priemonės. Tai buvo sutapta svarstant gyvent, biudžeto patvirtinimą procedūrą 2012 ir dabar reikia įvertinti, kaip jie įgyvendina, reiks palaukti ir, ir įvertinti, kaip jie įgyvendina tuos įsipareigojimus, nes praeitie, kaip žinote, buvo kontroversiškų situacijų, kuomet to, to, tos procedūros užtruko keliarius metus. Ir tai reiškia, kad reikėjo ženkliai mm, kai ką keisti proceso įgoje, tačiau galioja griežtos taisyklės, pagal kurias valstybės narės privalo sureaguoti į įvairius prašymus per konkretų laiko tarpą ir jei jos to nepadaro, tai, tai traktuojama tiesiog, kad jos nepatikė atsakymo, bet procesas tęsiasi. Proceso tobulinimai ir griežtos, griežtos griežti terminai nustatyti valstybėms narėms, manau, leis Žemės ūkio direktoratui įgyvendinti visus reikalavimus ir užtikrinti, kad procedūra netruktų ilgiau nei 24 mėnesius. Grynosios finansinės korekcijos ir Prancūzijos atvejais. Buvo patvirtintas veiksmų planas, dėl kurio sutarta su komisija kurį Prancūzija turi gyvendinti iki 2016-ųjų. Reikia išspręsti daugybę klausimų, kad e, sistema būtų patobulinta. O kalbant apie tas grinasias finansės korekcijas, kaip jūs teisingai pastebėjote, darbas šiuo klausimu vyksta. Ir šiandien aš tiesiog negaliu Jums patikti daugiau informacijos, nes tarnybos dirba, kad užbaigtų tų finansinių grinųjų finansinių korekcijų įvertinimo darbą ir darbas turėtų e, greitai baigtis. Toliau sudėtingesnis klausimas. Pa, mm, alternatyvus arba pakaitiniai projektai. Žinau, kad jūs tam skiriate daug dėmesio ir jūs puikiai žinote, kad pagal naujasias taisyklės e, įdiegus grinųjų finansinių korekcijų procedūrą projektai, kurių, kurie iki kitų metų vasario mėnesio 15 dienos nebus pakeisti naujais projektais, bet ku, ku, kuriuose yra daug klaidų, pažeidimų, jiems bus taikoma fin, grinųjų finansinių korekcijų e, procedūra ir aš manau, kad tai yra didžiulė pažanga sistemoje. Dėl, kalbant apie teisės aktus aktų, dėl kurių susitarė dvi įstatymų kūrimo institucijos, tai tais teisės aktais projektai nepakeičia, nenumatyta prievalė projektų pakeisti per e, einamosius metus, tai numatyta iki kitų metų vasario 15-osios. Manau, kad būtų prasmingiau šį klausimą svarstyti e, bandyti svarstyti e, iš objektyvių paskatų perspektyvos, nes daugelis komisijos tarnybose mano, kad jei leisime valstybėms narėms blogus projektus arba klaidų pilnus projektus pakeisti naujais projektais, tai tai tarsi su, su, sukurs paskatą valstybėms narėms pačioms bandyti ieš, įvertinti, kur, kur slypi problemos. Jūs tą patį klausimą kėlėte ir per ankstesnio biudžeto gyvendinimo patvirtinimą, tai vadinamasis pirmasis e, kontrolės ligmuo, galimybė valstybėms išlaikyti pinigus ir panaudoti kitiems projektams yra tarsi prizas, e, paskata tame pirmo, tame pirmame kontrolės lygmenyje. Ir tai yra galim, taip pat raginimas įvertinti padarytas klaidas, ieškoti klaidų ir mm, paž, padarytų pažeidimų projektuose. Manau, kad šis klausimas turėtų būti toliau svarstamas. Žinau, kad mes į keletą kartų svarstėme čia, jūsų komitete kalbėjome apie tą botago ir riestainio politiką. Ir aš suprantu mūsų tarnybų požiūrį. Jos mano, kad tai turėtų būti tuo ta tuo prizu, ta paskata, kuri ragina valstybės narės imtis veiksmų, jeigu su konkrečiu projektu iškilo problemų. O grin, na, grinųjų finansinių korekcijų procedūra yra tas botagas, kuris e, e, yra panaudojamas tuo atveju, jeigu situacija nepasikeičia. Paskutinis jūsų klausimas apie Europos semestrą. Gal galėtumėte patikslinti jį, paaiškinti? Nes aš nesupratau jūsų minties. Būčiau labai dėkingas, jeigu jūs patikslintumėte, aš bandyčiau atsakyti. Ist ja auch eine eigenartige Situation, dass, dass wir. Keista situacija, kad reikia patikslinti klausimą, bet mielai tą padarysiu. E, Pone Šemete, mes apie tai jau kalbėjom. Mūsų supratimu audito rūmuose turėtų būti ruošiami, ruošiamas tam tikros ataskaitos, e, kurios būtų, kuriuose daugiausiai dėmesio būtų skiriama gerai dirbančioms valstybėms. Tai A, o B E, komisija turėtų susitarti dvišališkai su šalimis e, - Vokietija, Prancūzija, Ispanija ir taip toliau ir nustatyti privalomą terminų tvarkaraštį. Ir aptarti su tomis šalimis ypatingai svarbes ar pagrindinės problemas. Ir mes manome, kad europinis semestras galėtų būti būtent tas kelias, kuriuo būtų e, teikiamos rekomendacijos ir tam tikrais intervalais būtų tikrinama iš jūsų pusės, e, kuriuose srityse valstybės narės patobulėjo ar dirba geriau ir apie tai praneštumėte e, parlamentui. Turiu dar papildomą klausimą. Taip pat buvo sakoma, kad biudžeto vykdymo E, patvirtinimo pranešime e, mes patvirtintumėm atskirų valstybių e, biudžeto įgyvendinimą, jeigu per daugelį metų jos buvo patikimos valstybės, bet taip nėra dirbama. Gal jūs turite kokiu nors minčių, kaip tai galėtų būti patobulinta? Sakėte, kad jums visą laiką trūko darbuotojų tam, kad galėtumėte įgyvendinti visas parlamento iškeliamas sąlygas. Todėl gal tiesiog mažiau dėmesio reikėtų skirti tom šalim, kurios nekelia problemų ir daugiau dėmesio skirti tom šalims, kurios praeitįje jau nekarta kėlė problemų. Taigi gal galėtum pasisakyti trumpai šiuo klausimu. Ir dar vienas papildomas klausimas. Jau kuris laikas komisija turi problemų, nuolatinių problemų pirmo ligmens patikrose, būtent dirbant su valstybių narių atitinkamom institucijom. Nematome jokios realios pažangos šioje srityje. Jūs sakėte, kad bus sustiprinta audito strategija pirmo ligmens patikroms. Jūs planavote tą padaryti. Ar galėtumėte paaiškinti konkrečiau, kas per pastarosius, penkeri, per pastarosius mėnesius ir metus pasikeitė. Ačiū, žodis komisarui. Dabar supratau jūsų klausimą. Pirmiausiai, puikiai žinome, kad naujieji teisės aktai dėl regionės politikos reikalauja pasirašyti dvišalės sutartis tarp komisijos ir atskirų valstybių narių. E, tos sutartys yra susijusios ir su, um, su įvairiausiais kriterijais, kurios turi įgyvendinti valstybė narė, tam, kad uh, tinkamai, tinkamai panaudotų fondus ir lėšas. E, tai yra nuolatinis procesas kuriame dalyvauja daugybė valstybių narių, kai kurios jau pasirašė tokias sutartis, kai kur, su kuriamis yra ruošiamos šios sutartis. Tai yra teisinis reikalavimas. Žinoma, mintis susijęti šį reikalavimą su Europo, Europiniu semestru yra įdomi, tačiau ją reikėtų labiau mm, nusekliai įvertinti, nes žiūrint iš teisinės pusės, europinis semestras, europinėme semestre nėra numatyta privalomų įpareigojančių reikalavimų e, valstybėms narėms. Tai yra tiesiog e, teisiniai rėmai, kuriuose yra dirbama. Ir jeigu mes įtrauktumėm tokius privalomus reikalavimus, tai būtų, na galbūt net žingsnis atgal, nežinau, ar iš karto jie būtų veiksmingi. Puikiai suprantu jūsų vardintą problemą. Reikia dėti pastangas, kad užtikrintumėm, jog rekomendacijos yra geriau įgyvendinamos, būtent tos rekomendacijos, kurios pateikiamos Europinės semestro kontekste. Uh, tikrai verta apie tai padiskutuoti, kaip tai padaryti, kokiomis priemonėmis galime pasinaudoti. Manau, naujoji komisija bus atvira tokiems pasiūlymams ir tokiems debatams, tačiau va dabar iš karto tai primesti būtų netgi neteisėta, nes teisinėje bazėje nėra numatyta tokios galimybės. Kalbant apie didesnį dėmesį ar mažesnį dėmesį gerai ar blogai pasirodančioms šalims. Mano supratimu, automatiškai taip vyksta, nes vadovavomės naujuoju e, e, požiūriu į auditus, naujos, naujai audito tvarka, kuri remiasi rizikos vertinimu. Taigi, kai mes e, darome vertinimą, vykdome vertinimą, įvedame rizikos kriterijus ir automatiškai e, matome, kurias šalis, kurias programas, kurias mokėjimo agentūras reikia dažniau regu, e, audituoti. Ir pati sistema parodo, kad pavyzdžiui šita ir šita valstybė narė kelia mažesnę riziką ir ten reikia uh, mažiau auditų atlikti tam tikrų laikotarpių. Taigi toksai, tokia tvarka paremta rizikos vertinimu būtent ir apima jūsų reikalavimus, kuriuos išsakėte per 12 metų biudžeto vykdymo patvirtinimą, kai jūs sakėte, kad reikia daugiau dėmesio skirti problem, probleminėms šalims ir mažiau dėmesio skirti toms šalims, kurios, e, kuriuose jokių ypatingų problemų nėra. Bet būkime atsargus, nėra taip paprasta, nes komisijai reikia nuolatos rinkti informaciją apie tai, kas vyksta ir tose šalise, kuriuose nekyla ypatingų problemų. Galbūt dabar ten viskas vyksta labai sklandžiai, bet rytoj galbūt atsiras problemų ir iš savo ataskaitos dėl ES biudžeto apsaugos matome, kad nebūtinai ta riba eina tarp jau naujų ir, ir senų valstybių narių. Ne. Yra ir, ir tų šalių, kurios labai daug prisideda prie ES biudžeto, bet įgyvendindamos biudžetą e, ne visada laikosi nustatytų reikalavimų. Taigi komisija turi nuolatos surinkti, e, rinkti duomenis ir būti visiškai tikra, kad tos šalis, kuris geriausiai gyvendina biudžetą ir toliau taip daro, jos ir toliau nekyla problemų ir šitą darbą reikia dirbti nuolatos. Taip pat klausėte apie pirmo ligmens e, tikrinimus ir problemas. Taip mes e, labai rimtai pažvelgėme į diskusiją dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo ir jūsų pasiūlymus. Komisija patvirtino gairias, pavyzdžiui, kaip vengti kaip vengti dažniausių klaidų susijusių, pavyzdžiui, su viešaisiais pirkimais, nes tai yra tas rytis, kur atsitinka daugiausiai klaidų. Mes rengiame mokymus ir šis procesas jau yra nuolatinis tie, kurie yra, jame nuolatos dalyvauja tie, kurie yra susiję su pirmo ligmens tikrinimais. Turime pirmiausia suprasti situaciją vietoje. E, pirmo ligmens patikros ligmenių labai daug pakeitimų vyksta, pavyzdžiui, ir darbuotojai keičiasi. Apmokome darbuotojus ir jie jau yra specialist, pakankamai geri specialistai, kad vykdytų patikras, bet po poros mėnesių jie išeina, ateina nauji darbuotojai ir reikia iš naujo e, pradėti tą procesą ir vėl jos apmokyti visomis temomis susijusiamis su pirmo ligmens patikromis. Taigi, komisija dabar vykdo nuolatinę programą ir esu tikras, kad e, jį duos teigiamų rezultatų ir pirmo ligmens patikroms. Ačiū. Čia kalbėjome apie 2012 metų biudžetą, o dabar kalbėsime 2013 e, metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą. E, aš pati esu pranešėja ir norėčiau jau iš karto apie šios dokumentus pasakyti porą žodžių. E, Pempindamojoje ataskaitoje jūs e, kalbate apie 20 straipsnio penktą dalį. E, mes pasikei, e, puikiai kalb, pasikalbėme su generalinis direktoris regionų komite, regiono ir žemės ūkio ir jūs sakė, kad 70 ir 60, ir 160 atitinkamai, o jūs kalbate apie 100 ir 130 jūs lik ir atrodo, kad nepakankamai tiksliai yra atspintimi tie skaičiai, kurie buvo e, įtrukti į metinę ataskaitą, bet apibendrinoje ataskaitoje jie turėtų būti tiksliai numatyti. Taigi atrodo, kad komisarai, kad, kad tiesiog yra nežinoma, kas tiksliai vyksta skirtingose srityse nes e, buvo pakankamai taip e, išmėtytai dirbama. Jūs žiūrite į šios klausimus e, iš tam tikros distancijos, tam tikro atstumo. Man atrodo, kad reikia bendriau, harmonizačiau pažiūrėti. Mm, šitie tie skaičiai, kuriuos pateikia generaliniai direktoratai, turi atsispindėti ir apibendramosiose ataskaitose. Kitaip, apibendrinamoje ataskaitoje mes tiesiog nesuprantame, į ką referuojama. Tai čia būtų pirmas punktas, su kuriuo norėjau pakalbėti. Antras punktas susijęs su lygom. Žinau, kad problemos tęsiasi jau keletą metų ir būtų gerai, jei tos ilgalaikės problemos e, būtų e, dėmesio centre. Kai gauname informacijos apie išlikas, norėtume sužinoti, kiek laiko buvo e, galioja šitą išlygą. Ar tai nauja išlyga, ar jau yra imtasi priemonių, taigi kurios yra ilgalaikės, kurios neilgalaikės išlygos. Ir aš parašysiu laišką abiems generaliniams direktoriams, e, klausdama, e, kokio truks, trukmės yra šios išlygos, tik tai taip galima imtis priemonių norime imtis priemonių labai tikslingai, gal jūs galėtumėt pasakyti, kodėl iki šiol tai nėra padaryta. Be to, jūs kalbėjote apie tai, kad norite būti 100 procentų tikras. Man užtektų 90 procentų, bet žiūrėdama į šitą dokumentą, konkrečiai apibendrinamąją ataskaitą, galiu pasakyti, kad čia yra dalykų, kurie man atrodo nauji. Pavyzdžiui, kalbama apie tai, kad padaryta, buvo padaryta pažanga E, pasikartojančių klaidų e, indeksą. Įdomu, ką tai reiškia, ar pažanga yra ta, kad negalima tiesiog tiksliau suskaičiuoti prieš labiau įsigilinant Tai, kad klaidų padaugėjo per pastaruosius metus, tai nebūtinai yra e, blogos valdysenos e, vietoje rezultatas. Galbūt taip yra todėl, kad yra požiūris pasikeitęs į, į šios klausimus, į šias klaidas. Ir galbūt e, pirmą kartą pripažin, galėtume pripažinti, kad valstybės narės kartais meluoja pateikdamos duomenis. Ir žiūrėdami į ataskaitą, aiškiai matome, kad mes esame nusivylę ir tas nusivylimo lygmuo yra tiesiog ne, nepriimtinas. Ir kai matome, kai agri, kiek agri yra padaryta korekcijų, pavyzdžiui, Britų mokėjimo agentūra sako, kad 0,83 yra klaidų e, indeksas, o paskui perskaičiuojama iki 2,99, e, tai yra labai dėlis skirtumas. 2,99. E, Graikija panašiai, jeigu mes pas juos nuvykstame ir e, peržiūrėme naujasias ataskaitas, matome, kad ten yra 2-3 procentai Graikijoje. Taigi, įdomu sužinoti, kur yra teisybė. Tie pataisimai, kurie buvo atlikti šiais metais, yra labai išsamus, jie labai dideli. Komisija labai, pirmą kartą labai išsamei pažvelgia, giliai pažvelgia į tuos valstybių narių duomenis. Todėl aš turiu labai daug klausimų apie skaičius, kurie būdavo pateikiami mums praeitais, ankstesniais metais. Kiek mes galime pasitikėti? Ar tikrai galime būti tikri, kad čia yra tikslus atvaizdas tų skaičių, tos realios situacijos? Tai būtent yra viena iš pagrindinių problemų - pasitikėjimas, patikimumas duomenų, kuriuos gaunam iš valstybių narių. O patikimumas yra labai svarbus, kad galėtumėm atlikti auditą. Kitas klausimas yra region, regioniniai fondai. Kiek mes e, galime būti tikri dėl to, kas vyksta e, vietoje? E, kalbame apie pirmą lygmenį, o ką žinome apie antrą ir trečią lygmenį. Aš šitą klausimą keliu ne tik tai ponui komisarui, bet ir generaliniam direktoriui. E, kai skaitome e, žiniasklaidą, kai skaitome, kai skaitome pranešimus apie sukčiavimą, apie tai, kad yra švaistomi pinigai, lėšos, tada suprantame, kad tikrai yra problemų. Mano klausimas, ką komisija žada daryti e, žemės ūkio srityje, regioninių lėšų panaudojimo srityje. Regioniniams fondams irgi reikia taikyti tokią, mm, tokį tikrinimą ir tai bus vienas iš mano pranešimo e, punktų, nes mes turime e, padaryti išvadas iš tos informacijos, kurią esame surinkę. Mums reikia ir tikslesnės informacijos žemės ūkio srityje. E, sertifikuojančios institucijos turėtų būti įtrauktos. Jeigu yra 31 mokymo agentūra, e, kurios e, turėtų būti Mm, kurios turi būti tikrinamos, bet taigi sertifikuojančios agentūros jos patvirtina blogai atliktą mokėjimo agentūrų darbą. Tai čia tokia kaip ir problema, kuris sukasi ratu, tą patį galima pasakyti ir apie regioninius fondus. Taigi yra visiškai neišvengiama e, mokėjimų e, žemės ūkio srityje ir, ir, ir, ir ir regionų srityje dalintis informaciją tarp mokėjimo agentūrų ir gauti ir mokėjimo agentūrų ir sertifikavimo agentūrų e, informaciją. Ir reikės rimtai padirbėti, kad ta informacija, kurią mes gauname, būtų palyginta ir kad e, iš tos informacijos, kurią gauname, padarytumėm išvadas. 14 metų 480 e, deleguotasis aktas jame rašoma, kad komisija e, dirbs e, iš anksto, imsis labai rimtų netitikimų finansinėje gyvenimo srityje. Ką komisija, kada komisija mus žada informuoti apie tokius netitikimus, kurie yra numatyti šiame deleguotame akte? Kitas klausimas Jūs klausėte, kad, sakėte, kad bus iš naujo patvirtinta audito strategija. Norėčiau sužinoti daugiau informacijos apie tai, kada tai įvyks ir kaip dabar vyksta darbas su nacionaliniam deklaracijom. Ir galiausiai finansinių interesų apsaugos dokumentas. Šis dokumentas yra įdomus, palygindama jį su ankstesniu dokumentu. Uh, norėčiau paprašyti informacijų, daugiau informacijos tam tikrose srityse, bet šis dokumentas mane tenkina. Tačiau kyla klausimas, kiek patikimi yra jame įtraukti duomenys, tai yra duomenys, kurios patikė valstybės narės, ar mes galime šiais skaičiais pasitikėti. E, Regionų direktoratas, direktor, iš direktorato sužinojome, kad nėra jokių tikrinimų vykdoma. Taigi, iš karto kila klausimas, ar šie duomenys yra patikimi būtent tie duomenys, kuriuos valstybės narės pateikė kaip finansinę korekciją, ar jie tiesiog automatiškai pateikė tos duomenys ir tikisi, kad viskas bus gerai, ar, ar mes galime gauti informacijos. E, tai galbūt kol kas tiek klausimų, gal apie audito ataskaitą bus atskirai pateikiami klausimai. Bet prieš tai dar ponas Jens Aš norėjau dabar pasakyti, nes po to, <clears throat> nes turiu keletą klausimų, kuriuos norėčiau dar papildomai užduoti. Ir gal pirmiausia įžanginį žodį tarsiu šio kitokį, nes ponas Piperis išprovokavo mane ir aš turiu sureaguoti neišvengiamai, ponė Šemeta. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už jūsų pastabas apie uh, Europos semestro idėjos e, legalumą, teisėtumą. Nes šiame komitete mums kyla problemų, kai krikščionis demokratai, socialdemokratai teigia, kad tai yra teisėta ir kai nusprendžia dauguma, bet kai ta komisija pasako, kad tai nėra legalu, tai viskas atrodo šiek tiek subtiliau ir geriau. Dabar komitete nėra sutariama dėl to, ar ES lėšų per, pervedimas arba pervedimas lėšų iš tų projektų, kurie laikomi, kad ne, netenkina taisyklių, pervedimas į kitą e, projektą. Kol kas susitarimo apie tai nėra ir kaip ankstesnis pranešėjas dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo, mes laukiame tokios sistemos, nes e, problema ta ir Ingė labai teisingai ją pristatė, problema su, su keliais dalykais. Mes negalime uh, pasitikėti kontrolės sistemomis, kurios veikia vietose. Taigi turime ieškoti paskatų tam, kad jie tinkamai atliktų savo darbą. Ir aš manau, kad vienintelė paskata būtų ta, kad jie laikytų pinigus tuo met, jeigu suranda klaidų. Ir turi sugražinti tuo atveju, jeigu ES tas klaidas suranda jeigu jie turės sugražinti tuos pinigus, nesvarbu, ar jie tą klaidą surado, ar ES suklado, tai nebus paskata ir nepasieksime politinio tikslo. Bet dėl to susitarimo kol kas neturime. Nors dauguma pasisako tarsi už tai, bet uh, kol kas nepavyksta galutinai susitarti ir šį beitą reikia, aišku, pas, pa, dar papildomai paaiškinti. Dėl apipendinamosios ataskaitos, ponė komisarė, šiek tiek pasimečiau tarp detalių. Man labai įdomu būtų sužinoti, kaip veikia finansinės korekcijos, nes aš esu vienas iš tų komitete, kurie mano, kad galima koreguoti klaidą atliekant finansinės korekcijos mechanizmą, bet gal jūs galėtumėte paaiškinti skirtumą tose finansinė, tarptų finansinių korekcijų. Koks yra skirtumas tarp patvirtinto, įgyvendinto ir vyk, vykda, vykdomo, vykdomos korekcijos? Kaip aš galėčiau e, suprasti tos skirtingas kategorijas? Visą tai yra labai įdomu, nes e, kai kuriuose vietose Junktinė karalystė, kuri skelbia, kad labai tinkama, tvarkosi su lėšomis ir tik tai Europos parlamentas visuomet juos kaltina. Bet čia matome, kad Junktinė karalystė yra pristatoma gan neigiamai tose lentelėse. Tai aš norėčiau tiksliai suprasti, kaip man interpretuoti tas lenteles. Norėčiau paklausti, kaip jūsų, kaip jūs gal galėtumėte paaiškinti plačiau tas, tas lenteles. Ir galiausiai. Mes greitai baigsime įgyvendinti daugybę projektų pagal 7-13 metų programinį laikotarpį. Būtų labai gerai, jeigu įvairios komisijos tarnybos, taip pat audito rūmai padarytų išvadas apie tą programinį laikotarpį, kad e, atliekant visų projektų audito kontrolę, audito kontrolę, kad mes galėtume sukontroliuoti finansinius rautus, pažiūrėti, ką reikia koreguoti, ką ne. Taigi būtų labai gerai, kad jeigu po korekcijų uh, mes galėtumėme gauti pakoreguotą šeštųjų, septintų metų projektų paklaidų lygį. Jeigu tai jau egzistuoja, gal galėtumėte nurodyti, kur galėčiau rasti tą pakoreguotą klaidų lygį. Ačiū komisijos narys. Ačiū už klausimus. Pirmasis klausimas. Dėl išlygų skaičiaus. Jau eilę metų mes teikiame informaciją apie išlygas dėl ABB veiklos. Tai yra tradicija, bet toje apibendrinamoje ataskaitoje mes ją reiktų galbūt vertinti kartu su metinėmis veiklos ataskaitomis, kurias pateikia generalinį direktorių, tai yra viešai paskelbta informacija ir ji prieinama ir šiam komitetui. Uh, Ir ten visos atskleidžiamos išlygos. Ir mes čia tikrai nieko nebandome slėpti. Aš aišku negaliu kitos komisijos vardu įsipareigoti, bet e, manau, kad būtų naudinga pakalbėti ir apie tai, ar reikalinga kažkaip tai keisti tą e, apibendrinamosios ataskaitos modelį, bet viskas yra atskleidžiama ir tos detalios išlygos yra atskleidžiamos metinėse generalinių direktorių ataskaitose. Tai yra dabar vykdoma įprastinė praktika, bet su naujaja komisija galbūt būtų galima aptarti ir tos praktikos galimus pakeitimus. Dėl išlygų ir kiek jos trunka, Aš irgi manau, kad jeigu mes per daug informacijos į apibendinamą ataskaitą įdėsime, tuomet tai bus milžiniška ataskaita ir sunkiai skaitoma ataskaita, išlygos esama situacija dėl išlygų įgyvendinimo yra pristatoma metinėse veiklos ataskaitose, kurias teikia generaliniai direktoriai. Ir manau, kad per biudžeto vykdymo procedūrą mano vertinimu būtų visai tinkama galbūt pakviesti juos ir kad, kad jie paaiškintų, kodėl užtruko viena ar kita išlyga, kokių yra jų gyvenimo problemų. Nes kartais problema, kurią bandoma spręsti, kurią bandoma spręsti, tai išlyga yra labai kompleksiška, sudėtinga ir kartais sudėtinga per vienerius metus išspręsti tą problemą, ar net per dviejus metus neįmanoma jos išspręsti. Bet komisijos tarnybos tikrai visuomet bus pasirengusios paaiškinti, kokia yra situacija su viena ar kita išlyga, kok, su kokiomis problemomis susidurėma įgyvendinimo etape ir kada galiausiai tikimasi tą išlygą įgyvendinti, nes man tai yra labai svarbi tema, nes aš manau, kad mes turime daug dėmesio skirti gyvendinimui, veiksmų planų įgyvendinimui susijusių su, konkrečių veiksmų planų susijusių su išlygomis įgyvendinimu. Tai yra ta komisijos veikla, kuri sustiprėjo, bet e, aišku, to, dar iki tobulumo trūksta ir mielai ir toliau stiprinsime šią veiklos rytį. Nes praktikoje būtent tai ir leidžia realiai pasiekti pažangos, kalbant apie tarnybų veiklos rezultatus. Toliau kalbant apie likutinės klaidų, likutinių klaidų lygius. Suma, rizikinga suma. Uh, Šis komitetas būtent prašė pagerinti metodiką, kaip yra vertinama, vertinamas ir likutinis klaidos lygis, ir sum, rizikingų sumų lygis. Ir tą komisija padarė, patenkino tą prašymą šiek tiek, pavyzdžiui, išaugo rizikingų sumų tikslingumas ir tai yra susiję su metodika pačia, nes visos tarnybos dabar taiko tą pačią metodiką, e, vertindamos tas rizikingas sumas. Taip pat jūs sakėte dėl likučinių klaidų lygių, kai kuriuose mokėjimo agentūrose, tie skaičiai, kuriuos pateikė mokėjimo agentūros, e, rodo, kad išaugo mastai. Tai Bet vėlgi jūsų komitetas prašė, kad nebūtų grinai pasikliaunama valstybių narių metodikomis ir teikiama informacija, kad būtų nustatoma tokia metodika, kai re, realų vertinimą galima atlikti. Tas darbas vyksta mūsų tarnybose ir aš savo įžanginėje kalboje minėjau, kad Agri generalinis direktoratas visiškai pakeitė savo požiūrį ir dabar matome kad tikrai gauname kur kas patikimesnę informaciją, kurią pateikia Agri generalinis direktoratas, dėl to, kad jie naudoja informaciją, kurią gauna ne tik iš mokėjimų agentūrų, bet taip pat ir informaciją, kurią gauna iš savų auditų, kitų šaltinių. Ir tokiu pagrindu jos, e, jie paskaičiuoja likutinį klaidų lygį. Toliau, kalbant apie regionius fondus ir padėtį su mažiausių lygių šioje srityje, aš manau, kad pirmiausia, mes turime laikytis teisės aktų ir komisija negali pasiekti galutinio naudos gavėjo lygmens labai paprastai. Mums reikia tam aiškių taisyklių, kuomet tą galima padaryti. Ir taip pat svarbu kalbėtis ir su valstybėmis narėmis apie tai, kaip situaciją būtų galima patobulinti. Bet čia situacija yra gan delikati. Nes reikia numatyti priemonės, paskatų ir baudimo priemonės nacionalinių lygmenių, tada ir vertinimai, kurie atliekami žemiausių lygmenių, yra kur kas patikimesni. Nes labai sunku būtų viską sutelkti tik ties komisijos lygmenių, nes tiesiog mums išteklių nepakaks, kad pasiektumėme tą galutinį naudos gavėją visur, visose uh, visoje Europos Sąjungoje. Pažvelkime, kiek tų naudos gavėjų mes turime regionės plėtros, regionės e, plėtros politikoje. Taigi čia nere, nereali užduotis mums būtų. Komisija viena to negali atlikti. Mes turime labiau akcentuoti ir daugiau pastangų dėti tam, kad vidurinioji grandis, vidurinioji kontrolės uh, grandis nacionalinių institucijų lygmo sustiprėtų. Ir taip tą aš sakiau ir atsakydamas į pono Piperio klausimą. Mes vykdome įvairias priemonės, įskaitant ir naujas audito strategijas, kurios buvo patvirtintos įvairiuose generaliniuose direktoratuose ir pagrindinis tų strategijų elementas yra susijęs su požiūrių grindžiamų riziką. Būtent auditas turi būti vykdomas atsižvelgiant į riziką. Ir tai svarbus mūsų tarnybų veiklos pokytis. Toliau kalbant apie rimtus trūkumus, rimtas problemas – kai mes gausime informacijos, nes tokios taisyklės yra naujos ir įprasta yra po tam tikro laikotarpio gauti duomenis apie tai, kaip ta nauja priemonė veikia. Ir diskusijose dėl 13 metų biudžeto vykdymo procedūros būtų galima ir susitarti, kuomet e, realiai galėtų būti pateikiama pirma ataskaita apie tai, nes reikia šiek tiek laiko, kad būtų galima įvertinti, kaip veikia ta nauja priemonė. Dėl nacionalinių deklaracijų aš didžiuojuosi, kad po eilės susitikimų tarybos atstovais, taip pat buvęs šio komiteto narys ir aš pats, mums pavyko tarpusavyje susitarti dėl, dėl nacionalinių deklaracijų modelio pavyzdžio ir tas pavyzdys bus naudojamas tose valstybėse narėse, kurios įgyvendins, kurios e, pildys tas nacionalinės deklaracijas. Ir ateidėje mums reikia surasti tų paskatų, kad būtų galima palengvinti nacionalinių deklaracijų naudojimą valstybės narėse, nes teisinė prasme teisiškai privalomos deklaracijos yra valdymo deklaracijos, kurios mano, mano vertinimu irgi yra labai didžiulis e, patobulinimas tai pagerins valdymo sistemą, valstybės, sistemas valstybėse narėse. Taigi, tas darbas, kurį pažadėjo ši komisija, yra užbaigtas ir Jano Mulderio dėka. Ir valstybių narių supratingumo dėka tų, kurios dalyvavo šioje svarbioje šiame svarbia darbėme mes pasiekime neblogų rezultatų. Dabar dėl to, kiek patikimi yra skaičiai mūsų ataskaitose dėl ES biudžeto apsaugos. Yra du skaičių lygmenys Pirmiausia yra komisijos pateikiami skaičiai. Manford Kraft yra čia ir jisai gali tikrai patvirtinti, kad mes visapusiškai pasitikime tais skaičiais. Jie yra patikimi. Aišku, juos galima tikrai tinkamai panalizuoti. O valstybių narių skaičiai, skaičiai, kuriuos patikė valstybės narės, kurį irgi pristatome ataskaitoje, mes šimtų procentų nėra. Nesame įsitikinę, ar jie yra visiškai patikimi. Bet šiuo metu mes negalima geresnės situacijos pristatyti, taigi čia aišku reiks e, šį beitą tobulinti, bet e, matyt visi sutinkame, kad lyginant su ankstesnių metų ataskaitomis, Ši ataskaita yra kur kas e, informatyvesnė ir e, verčia susimastyti visas valstybės narės ir šį komitetą ir taip pat komisijos tarnybas, kurios yra pasirengusios pateikti daugiau detalesnių paaiškinimų. Gal trumpai suteikime jam žodį? Prašau. Čia yra ir Europos komisijos tarnybų atstovų. Ar galite papasakoti, uh, E, kiek patikimi yra skaičiai, kurių sulaukėme iš valstybių narių apie finansinės korekcijas? Kodėl jūs pasitikite tais skaičiais? Komunikatas dėl ES biudžeto apsaugos kalba apie e, tuos įsipareigojimus, e, kuriuos komisija parengė savo skaičiais ir valstybių narių pateiktus skaičius. Komisijos tarnybų rengiami skaičiai yra tikrai patikimi, mes esame beveik tikri, kad jie yra patikimi. Ir komisijos narys kalbėdamas minėjo 2,3 procentus skaičių dėl uh, įsipareigojimų gyvendinimo. Uh, bet tai yra komisijos skaičius. O mes taip pat e, teikiame papildomą informaciją. Septintajame skyriuje nesigilinsiu į smulkmenas, bet ten kalbama apie, apie skaičius, kuriuos reikėtų e, labai e, protingai vertinti. Nusprendėme tuos laikytis konservatyvaus požiūrio, teikdami e, skaičius ir tie skaičiai, kurie mums netrodė patikimi, mes juos biški sumažiname, gal per daug, bet noriu dar kartą pabrėžti, kad tų skaičių mes neminime, kai kalbame apie ES e, biudžeto apsaugą. Mes tais atvejais remiamės tik tai savo skaičius, žinome, kad jie patikimi. Pavyzdžiui, šeštajame rašte prie sąskaitų, kurias turiu pasirašyti, yra skaičiai. Pavyzdžiui, praėjusiais metais audito rūmai paskelbė visiškai e, šimtų procentų gerą nuomonę dėl mūsų sąskaitų patvirtinimo. Visiškai suprantu pono Gaerio komentarų E, pranešime dėl ES biudžeto apsaugos yra cituojama daug skaičių. Kodėl? Nes mes norėjome jums e, pateikti visą bendrą vaizdą, kokių veiksmų imasi komisija. Pradėjome nuo finansinių korekcijų ir pažangos, tai reiškia, kad mes atliekame auditą, netgi valstybės narės mums teikia informaciją apie auditą, paskui sulaukėme informa gauname informaciją. Ir jei mes išsiaiškiname, kad egzistuoja silpnumų, silpnų vietų, kad deklaruojama apie neteisėtai panaudotas lėšas, tuomet pradedame procedūrą. Tai yra skaičiai, kurie dar peržiūrėjami. Toliau, kitas žingsnis yra patvirtinimas, kitas etapas. Tame etape jau būtume gavę informaciją, kur yra patikima ir arba mes susitarėme su valstybė nare ir taikome kažkokį tai veiksmų arba e, patvirtiname raštą, pagal kurį susigražiname sumas. Ir paskutinis etapas yra etapas, kai susigražiname lėšas, lėšos sugražinamos, mes tik tai minusuojame sumą, kuri buvo sumokėta valstybei nariai. Taigi tokia yra procedūra klausėte apie tai, ar komisija ir auditorumai galėtų analizuoti finansinius srautus per konkretų programų laikotarpį. Pag... Informacija apie tai yra, jei peržiūrėsite informaciją apie biudžeto apsaugą ketvirtos skyriaus antroje, antros dalies ketvirtame punkte yra lentelė ir ten yra 2000-2006 metų programų gyvendinimo laikotarpis. Ir ten pademonstruojame, kad regionų ir struktūrinių fondų atveju visos korekcijos sudaro 4,5 procento visų tam laikotarpiu skirtų finansų. Tai kaip matote, ta suma yra ženkli ir tai atskleidžia, kad kad finansinės korekcijos paliečia didelę sumos dalį. Iš dalies patys tai daroma, iš dalies e, susitarė su, kitu atveju, kitais atvejais susitarė su valstybėmis narėmis. Buvo užduotas klausimas apie išlygas. Norėčiau suteikti daugiau informacijos apie komisijos intervencijos E, momentus 13 puslapyje šios ataskaitos. Norėčiau pacituoti, ką komisija ten sako. Komisija teigia, kad iš, išlygų kiekis ne, nėra tas pats kaip problemų lygis, su kuriamis susidūrė tarnybos, nes konkretus klausimas gali apimti programą, kurią vykdo, kurią, kurią, kurią įgyvendina kelios e, tarnybos, keli, keli direktoratai ir dėl to gali būti labai daug klaidų. Pavyzdžiui, pateiksiu konkretų pavyzdį. Regionų fondų, reg, iš regionų fondų finansuojama daugybė programų ir mes nuolatos koreguojame savo e, darbo tarkos taisyklės, kad e, tobulintume tas apibendrinamasias ataskaitas ir kitas ataskaitas ir atsižvelgsime į šį prašymą. Ir tolesnėse veiklos ataskaitose teiksime daugiau informacijos apie, informacijos apie tai, ką slepia konkretus skaičiai. Aš tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimą, ponė pirmininkė. Ačiū. Norėčiau užduoti papildomą klausimą. Sakėte, kad skaičiai finansinės korekcijos valstybių narių atveju gali būti peržiūrėtos, jei iškils abejonių, bet kokie kriterijai taikomi peržiūrint, koreguojant tuos skaičius. Ačiū pirmininkė. 35-ąjame E, šio komunikato puslapyje yra informacijos apie tai. Ten konstatuojama, kad komisija remiasi protingo rizikos ribojimo požiūriu, užtikrindama, kad viršutinės e, ribos nebūtų peržengtos, kad skaičiai nebūtų per dideli. Jeigu korekcijos neįgyvenydamas, mes iš vis tų skaičių neminime. Taip pat norime analizuoti uh, Turiu pabrėžti, kad mes buvome tikrai e, pragmatiški. Jeigu tik tai mums kilo nors menkiausio abejonių, mes, skaičių, mes tuos skaičius peržiūrėjome ir lentelės atsituojame peržiūrėtus skaičius. Tačiau tai nėra atsakymas į mano klausimą. Klausimas yra, kas yra tas protingų rizikos ribojimų grindžiamas požiūris, kaip jūs tą informaciją gaunate ir kokia informacija remiantis, remiantis darydami korekciją. Daugiau komentarų nėra apie skaičius. Būtų įdomu sužinoti kurie, pavyzdžiui, skaičiai pataisyti ir kaip. Ir tada galėtume pasidaryti išvadą apie šių duomenų patikimumą bendrai. Ačiū pirmininkė. Aš pristatysiu daugiau informacijos. Turime daug informacijos, kurios pagrindų vertiname valstybės narės patikta informacija yra patikima. Visų pirma, informacija apie e, valdančiasias institucijas skirtingų programų, toliau mokėjimo agentūra ir auditą atliekanti institucija. Ir tuo tarpu regionų direktoratas, kaip jūs teisingai pastebėjote, remiasi audito, at, audito atlikusią informaciją, audito atlikusią instituciją, jos informaciją. Tai 90 procentų mūsų informacijos mes ėmėmės audito ataskaitomis ir ten esančiais skaičiais, tai yra nacionalinės audito agentūros skelbiama informacija. Mes taip pat remiamės savo audito tarnybų darbu ir remiamės audito rūmų ataskaitomis. Toliau klausimas, ką mes darome su, kaip, su tais dešimčia procentų, e, nes čia nieko negalime Mm, patikrinti, nes tai apimtų per daug darbo. DEFA pažadėjo pateikti papildomos informacijos dėl 90 procentų ir 10 procentų informacijos. Ir taip pat galiu Jums pažadėti, kad pateiksiu lentelę, kurioje bus pristatyta, kas įvyko vertinant valstybių narių skaičius. Kaip e, ir kaip koreguojame skaičius, e, koks yra tas korekcijų procesas ir kaip gauname tą skaičių, kuris čia yra. Ačiū, lauksiu tų skaičių. Komisarė, žodis jums. Norėčiau pereiti prie pono Gajerio klausimo. Pirmasis klausimas buvo apie, apie pažangą, apie tai, į tai jau atsakė Manfredas Kraftas. Norėčiau atsakyti į antrą jūsų klausimą apie įgyvendintos kontrolės įvertinimą. Tai labai įdomus klausimas ir pavyzdžiui kitos kadencijos komisija ir parlamentas drauge išspręs šį klausimą, bet man, pavyzdžiui, būtų įdomu, jeigu pabaigus 2006 metų e, kontrolės mechanizmų įgyvendinimą, e, pažiūrėtume, kas nuveikta, nes dar ne visi tie mechanizmai įgyvendinti. Ir manau, kad būtų visai neblogai, jei audito rūmai e, įvertintų ir pasižiūrėtų, įvertintų pas, galutinį rezultatą ir tikrąjį likutinį klaidų, likutinį klaidų dydį po to, kai buvo įgyvendintos visos korekcijos ir įdėkti kontrolės mechanizmai. Žinoma, aš suprantu, kad tai e, reikštų papildomą darbą auditorumams. rūmams Tai aišku, reikš nemenka darbą. Bet tai galbūt būtų tai, tai vainikuotų diskusijas apie tai, koks būna tikrasis likutinis klaidų lygis, lyginant su per, per konkretų programų, finansinių programų gyventinimo laikotarpį. Aš esu beveik tikras, kad dėl uh, kad atlikus ekspost kontrolę paaiškėtų, kad likutinis klaidų lygis, tikrasis likutinis klaidų lygis būtų daug mažesnis nei, nei metinis, nei, nei būna metiniai klaidų lygiai. Ačiū. Ar dar kolegos norėtų pasisakyti? Atrodo, ne. Visgi norės pasakyti kolega Login. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti komisarui už darbą papustrosius penkerius metus, už tai kaip jisai bendradarbiavimo su mūsų komitetu. Mes tikrai esame dėkingi. Trumpai pakomentuosiu ir paklausiu apie apibendrinamąją ataskaitą. Jūs dabar labiau kalbate apie tai veiklą. Ir kalbame ne apie tai, ar tik tai lėšos tinkamai yra išleidžiamos, bet ir ar jos efektyviai išleidžiamos. Kas man neaišku šiame ataskaitoje yra, kaip mes matuosime ateityje e, veiklą. Pavyzdžiui, yra ir veiklos kokybė. Ten yra patikta pavyzdžių, bet vis tiek yra neaišku, kaip mes veiklos kokybę matuosime valstybės narės ir komisijos lygmenių. Būčiau labai dėkingas, jeigu pakomentuotumėte. Ačiū už malonius žodžius ir už klausimą. Iš tiesų, komisija bando įdėkti veiklos kultūrą, veiklos kokybės kultūrą, bet tai darome savo institucijos viduje ir bandome suderinti dokumentus, pradedant nuo valdymo plano ir taip toliau, visus tos dokumentus, kuriuos mes generuojame kasmet ir kurie turi būti paremti veiklos kokybę. Taip pat mes ruošiame metinius pranešimus, mežinės ataskaitas dėl rezultatų įgyvendinant atskiras programas ir vertinimo ataskaita, kurioje yra vertinama įvairių programų įgyvendinimo kokybė. Taigi taip dirba komisija ir komisija vis daugiau teikia dėmesio tokiai darbo tvarkai. Naudinga įsigilinti ir tai, kaip tokia darbo įga galėtų atsispindėti auditorumų ataskaitose. Tačiau veiklos kokybės kriterijai ir jų ryšys su metiniu klaidos lygiu, kaip tai yra susiję, kaip veikla galėtų būti įtraukta į bendrą, veiklos kokybę, bendrą, įtraukta į bendrą auditorumų vertinimą. Kalbant apie valstybės nares, pasirašėme susitarimus su valstybėmis narėmis. Ten valstybės narės įsipareigoja laikytis tam tikrų e, veiklos kokybės kriterijų, pavyzdžiui, e, kalbant apie sanglaudos fondus, apie socialinį fondą ir taip toliau o vėliau jos turi pateikti ataskaitą, kaip buvo įgyvendinami, kaip, yra, kaip buvo siekiama veiklos efektyvumo ir komisija naujajam programiniam laikotarpiui mes turime 10 procentų veiklos efektyvumo rezervą ir jis galėtų būti panaudotas kaip priemonė vertinti <clears throat> valstybių narių veiklos efektyvumą. Taigi manau, kad pati sistema jau yra sukurta, dabar reikia ją įgyvendinti ir pažiūrėti, kokie bus galutiniai rezultatai. Ačiū. Tada dabar pakalbėsime apie auditoriaus ataskaitą. Audito ataskaitą aš pati turiu klausimų apie konsultacijas tarp institucijų ir kaip tai paveikia pačią e, ataskaitą. Ačiū už projektą. Projektas man pasirodė įdomesnis negu pati ataskaita. Gal galėtumėte ir pačią ataskaitą padaryti įdomesnę, įtraukdami daugiau informacijos. Iš tie dokumentai jeigu galutinis dokumentas nėra iki galo suvokiamas be pradinių projekt, e, projekto dokumentų, vadinasi, nėra pakankamai turinio jame. O mums reikia prisiliesti prie turinio, tą mes esame išrinkti. Todėl labai prašau, kad ataskaitoje būtų daugiau turinio E, ne tik tai būtų parašyta, kad problema yra ten, ten ar ten, bet apibrieškite problemas, aprašykite jas, kad galėtumėm pagalvoti, kaip ateityje galėtumėm dirbti ir kaip pas, galėtumėm pasinaudoti tą pateiktą informaciją. Peržvelgiau šitą ataskaitą, jos struktūrą. Toks būtų mano pirmas komentaras. Dar turiu klausimą apie įgyvendinimą kuris yra labai svarbus. Čia jūs pateikėte dešimt labai svarbių rekomendacijų. E, įvairiams, įvairiams terminams, mėnesiui, kelias mėnesiams metams. Ar žinote, kaip yra įgyvendinamos šios rekomendacijos, ar turite informacijos, jeigu jos neįgyvendinamos, reikėtų imtis priemonių. Turime tiksliai žinoti, kaip uh, ir kaip buvo įgyvenama šitos dešimt svarbių rekomendacijų. Dar vienas klausimas. Pateiktos e, trys svarbios rekomendacijos buvo e, pateiktos dar iki 2009 metų. Norime sužinoti, kokios buvo tos svarbios trys rekomendacijos pateiktos iki 2009 metų šią savaitę gavau labai daug informa informacijos, daug dokumentų, tiesiog nebesusigaudau pati savo popieriuose. E, aš dar pateiksiu klausimų raštų išlikos e, mokslo tyrimų srityje. Visa septintoji programa buvo didelė išlyga ir būtų gerai, jei vidinis auditorius pasisakytų šio klausimu. Merci, Madame la Présidente. Um... Panas Tavern. Ačiū, ponė pirmininkė. Išėlės pabandysiu atsakyti klausimus. Kodėl vyksta tarp žinybinės konsultacijos dėl šios ataskaitos. Ši ataskaita nėra vidaus auditoriaus ataskaita, tai yra komisijos ataskaita skirta parlamentui ir tarybai, kur kalbama apie atitinkamą finansinio reglamento straipsnį. Taigi visos ataskaitos tvirtinamos komisijos yra e, vyksta atvyk, įvykus konsultacijoms, taržinybinėms konsultacijoms. E, iš principo tos taržinybinės konsultacijos nekeičia labai turinio. Taigi šio, šio, šių konsultacijų tikslas yra subalansuoti tą galutinį ataskaitą, kad būtų ataskaita galiausiai patvirtinama komisijos. Dabar kalbant apie, aišku, yra ir kita ataskaita, kuria grindžiama šio, ši ataskaita, tai yra 99 straipsnio trečioji dalis, tai yra vidaus auditoriaus ataskaitas, kada komisarų kolegijai, bet tai nėra vieša ataskaita. Tai yra, būtent finansinėme reglamente yra numatyta to, tokia ataskaitų seka. Ir finansinėme reglamente aiškiai yra sakoma, kad turi būti apibendinamos rekomendacijos ir, ir panašiai. Norėčiau priminti, kad e, biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūroje e, galima kelti įvairius e, klausimus ir vidaus audito ataskaitos gali būti vidaus auditorijos ataskaitos gali būti teikiamos, bet tai tikrai yra daug dokumentų. Čia apie procedūrinius klausimus norėjau tiek pasakyti. Jūs klausėte, kiek rimta būtų įgyvendinti tas rekomendacijas. Aš jau dviejus metus dirbau vidaus auditoriumi komisijoje ir galiu patikinti, tikrai labai tvirtai galiu patvirtinti, kad labai rimtai yra atsižvelgiama į mūsų ataskaitų rekomendacijas. Vyksta audito pažangos komisijos darbas, jai pirmininkavo pana Šemeta. meta ir tikrai labai griežtai yra laikomasi vidaus auditoriaus rekomendacijų. Mes atliekame testinį auditą po to, kai patikiamos pirmojo audito ataskaitos e, e, rezultatai ir rekomendacijos. Ir tikrai tai yra labai detalūs dokumentai. Ir tikrai tos rekom, audito rekomendacijos, kurios nėra įgyvendintos, tarkim, ar kol kas nėra visiškai užbaigtos, jų yra labai nedaug. Dešimt gal 1-2 procentai tokių rekomendacijų nėra įgyvendinta. Ir kai mes tik tai parengėme šią ataskaitą, vyko papildomų uh, rekomendacijų taikymas. Dabar septynių, septynios rekomendacijos nėra įgyvendintos, taigi darbas vyksta nuolatos. Ir kasmet mes atliekame įvairius testinius auditus ir žiūrime, kaip yra gyvenimos rekomendacijos. Ir galiu pasakyti, kad vyko diskusijos ir ponas Šemeta gal geriau pasakys nei aš, vyko diskusijos prieš audito pažangos komitete ir tikrai ten viskas labai aiškiai vyko ir e, komisaras tikrai labai, labai griežtai žiūri, kad būtų įgyvendinamos tos rekomendacijos. Tai yra ir e, jis pats tuo yra suinteresuotas, taigi čia tikrai jokių problemų nekyla. Taip pat jūs klausite apie tai, kaip yra nustatomas klaidų lygis e, septintai pagrindų programai. EFKO direktorate. Mes vykdome tas ribotas peržiūras. Tai nėra išbaigtiniai auditai, nes neturime laiko tiems auditams atlikti. Mes tiesiog panalizuojame, kai tik tai generalinis direktorius parengia metinę ataskaitą, parengia e, deklaraciją, būtent vasario mėnesį maždaug, mes pažiūrime, kokiu metodu, tai yra, koks metodas yra taikomas ir audituojame paskaičiavimų procesą Mes įvairiuose generaliniuose direktoratuose tą darome ir ypatingai Agri generalinėme direktorate jūs labai teisingai pastebėjote, kad metinė 13 metų ataskaita, kuri buvo patvirtinta šių metų pradžioje, rodo didžiulį skirtumą lyginant su ankstesnėmis ataskaitomis. Kitose generaliniuose direktoratuose mes e, irgi tą darėme mokslinio tyrimų plėtros direktorate ir vystomosios pagalbos direktorate. Taigi, aišku, yra bendras metodas, kuris taikomas visose tarnybose, tačiau generaliniai direktoriai irgi patys kaip ir gali rinktis, kokia vidaus kontrolės sistema jiems tinkamiausia. Ir tada jie pateikia atitinkamus skaičius. Kalbant apie pagrindų programą, čia viskas yra aišku, septintąją pagrindų programą viskas yra aišku, kokio metodo laikėsi atitinkamas generalinis direktoratas ir lygis šiek tiek daugiau nei 2 procentai. Ir aiškiai tą paskelbė ir generalinis direktorius ir audito rūmai savo metinėje ataskaitoje tai patvirtino, kad būtent lygis sumažėjo. Dabar mažiau nei 2 procentai. Ir tas metodas būtų iš tiesų labai brangus, bet rezultatai nebūtų patys tinkamiausi. Ir programa bus tęsiama, kaip per pirmąjį po pietų minėjo mano kolega, tačiau yra tam tikrų apribojimų, kalbant apie tai, kiek tų auditų galima atlikti. Ir, aišku, taip pat turime nepamiršti, su kokiamis išlaidomis tai yra susiję. Dabar kalbant apie EFKO generalinį direktoratą, čia yra toksai atvejai šiek tiek kitoks. Kokia yra procedūra Fernando Fetuzo, kokios procedūros laikosi, kuris irgi pirmąjį po pietų čia lankėsi. Buvo atlikta nepriklausoma analizė, studija, bandant išsiaiškinti, kokio modelio laikosi audito rūmai. Tai būtent statistinių mėginių metodas, Ir čia vėlgi naudojamas tas pats metodas, tiesiog e, tie mėginiai nėra susiję su konkrečiais metais. Tiesiog tas e, metodas, to metodo yra laikomasi ir tie sandoriai iš tiesų skiriasi priklausomai nuo metų ir Tokiu būdu per metus yra nustatomas klaidų lygis, atsižvelgiant į, tas, į tuos mėginius. Ir ta, iš tiesų e, ta informacija labai e, beveik neblogai atspindi realybę. Mes visai netoli nuo auditorumų pateiktų skaičių. Tai reiškia, kad generalinis direktoratas, vystumo bendradarbiavimo generalinis direktoratas, atitinkamai tada imasi tam tikrų veiksmų. Vystoma bendrupavimo sritis yra labai sudėtinga sritis ir rizika čia yra tikrai didžiulė, nes kalba eina apie veiksmus už ES ribų ir tikrai viskas yra prižiūrima labai rimtai. Aš bandant išsiaiškinti, kiek atitinka tai ir kiek atitinkamas išlaidas ir kiek reguliarios yra tos išlaidos, tai iš tiesų komisijos pastangų šioje srityje yra, yra milžiniškos. Ir rezultatai, kalbant apie tiesioginį valdymą, jūs būtent patikėte 7 pagrindų programos e, pavyzdį, vystome bendravimo pavyzdį, tai yra tiesioginis valdymas, aišku, dar yra biudžetinių elementų ir, kit, ir, ir, ir, ir panašiai, tačiau tai yra tiesioginio valdymo sritis ir rezultatai yra tikrai labai geri. Uh, Ir, aišku, teisės aktų, teisės aktai čia yra labai sudėtingi, e, teisės aktai, kuriuos tvirtina ir Europos parlamentas. Ir, aišku, kontrolės veiksmai irgi susiję su nemenkomis išlaidomis. Uh, ir tos kontrolės išlaidos yra didžiulės, o rezultatas pasiekiamas yra tikrai labai nedidelis. Jeigu būtų papildomų klausimų, mielai atsakysiu. Ačiū, jūs neatsakėte vis dėlto į klausimą apie dešimt rekomendacijų ir apie tas rekomendacijas, kurios dar neįgyvendintos nuo 2009-ųjų. Būtų labai naudinga, jeigu ką nors patikslintumėte apie tai. Tai yra senos, gan senos rekomendacijos. Jos skirtos Digit e, direktoratui, kuris apdoroja, taip pat duomenų apdorojimo centrui. Ir galiu pasakyti, ir tai taip pat e, liečia DEFCO, išorės pagalbos ir vystimosi plėtros direktoratą. E, apie kurį ką tik kalbėjome. Jei norime pradėti gilintis į rekomendacijas išsamei, siūlyčiau pareikalauti, paprašyti ataskaitos ir susipažinti su ją, nes labai sunku per tris minutės viską paaiškinti. Nes dabar jau, jeigu pradedame gilintis į rekomendacijų turinį, siūlyčiau diskusijas toliau vykdyti tos ataskaitos pagrindu. Gerai, taip ir padarysime. Ir taip pat norėčiau pakalbėti apie siūlomą reglamento reformą e, dėl vidaus audito ir siūlomo, e, siūlomo ataskaitų rengimo ateityje. Ačiū už tai, kad vyksta keitimasis nuomonėmis. Matau, kad daugiau kolegų ne, neprašo, kolegos daugiau neprašo žodžio. Todėl tą darbo tvarkės punkto nagrinėjimą baigime. Atsiprašau, komisarė, jūs norite ką nors pasakyti, prašau. Aš norėčiau trumpai pasakyti, kad audito pažangos komitetas veikiantis komisijoje labai rimtai imasi rekomendacijų gyvendinimo klausimo Tikrai, tikrai svarbu, kad tame komitete dirba septyni komisijos nariai ir du išorės dar atstovai, vienas buvęs komisijos narys ir vienas audito rūmų atstovas. Ir šiame forume svarstomos e, ir stebimos visos rekomendacijos, jų įgyvendinimas. Ir jei matome, kad kažkur vėluojama, aš kaip to komiteto vadovas Prašau laišką atsakingam komisijos nariui ir prašau, kad jis imtųsi priemonių, jog tos rekomendacijos būtų nedelsiant įgyvendintos. Ir dar vienas svarbus klausimas, kurį reikėtų suvokti, yra tai, jog netgi rekomendacijų įgyvendinimo metu prašome direktoratų imtis papildomų priemonių, kad tas koks nors, kad koks nors, kokia nors problema nebūtų, vilk, jos sprendimas nebūtų vilkinamas įgyvendinant rekomendaciją, kai, kai pavyzdžiui, paaiškė, kai, kai tokias e, išvadas pateikė mūsų vidaus audito tarnyba. Audito pažangos komitetas, sakyčiau, yra labai gera priemonė, kuri padeda, leidžia ženkliai tobulinti e, kontrolės, atsiprašau, komisijos tarnybų kontrolę. Ačiū. E, ponas Timermans perims šią sritį. Jis patikino, kad e, jis taip pat rengėsi pirmininkauti tam e, pro, audito pažangos komitetui. Ar audito rūmo atstovas norėtų pasisakyti? Taip. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau e, pasidalinti bendro pobūdžio pastabomis. E, Už poros savaičių pristatysime auditorumų metinę ataskaitą Ekon komitete ir kai kurie klausimai aptarti šiandien yra svarstomi tame, toje ataskaitoje. Mano bendros pastabos būtų tokios. Per pastaruosius penkis metus komisija e, pasiekė pažangos gyve, gyve, savo kaip priežiūros institucijos vaidmens įgyvendinime, tačiau dar lieka nemažai erdvės pažangai, tolesniam tobulėjimui ir paminėčiau tik tai porą mm, aspektų vertinant komisijos kaip priežiūrinės institucijos vaidmenį. Komisija privalės užtikrinti, kad valstybių narių institucijos naudotųsi turima pakankama informacija, kad aptiktų ir ištaisytų klaidas prieš patikdamos prašymus mokėjimams e, komisijai. Tai ženkliai sumažintų klaidų lygį Taip pat duomenys, kur, kur, kuriuos, kurių komisija sulaukia iš valstybių narių ir kuriuos komisija panaudoja savo ataskaitose, mm, skalbdama informaciją apie klaidų lygį, turėtų būti patikima. Noriu padėkoti komisijos nariui už puikų bendradarbiavimą. Puikų jo bendradarbiavimą su audito rūmais ir palinkėti kuo geriausios kloties jam jo ateities darbuose. Ačiū auditorumo atstovui ir e, perdėme prie kito darbo atvarkės klausimo, tikiuosi, diskusijas užbaigsime taip pat pozityviamis nuotaikomis, kai jūs papasakosite, ką jūs rengėtės toliau daryti. Na, aš paprastai nelinkusi lankstytis. Tai ne mano sritis. Penktasis darbo tvarkės punktas. Keitimasis nuomonėmis dėl e, komisijos pasiūlymo dėl procesinių garantijų kontrolieriaus pareigybės Olaf Mm, srityje, OLAF darbo srityje. Mes apie tai kalbėjome jau kurį laiką, apie tai, kad reikalingas OLAF priežiūros komitetas ir apie tai, kaip užtikrinti, kad tas priežiūros komitetas mm, galėtų dirbti tinkamomis sąlygomis. Dabar žodis Jums, komisarė, gal galėtumėte pristatyti komisijos pasiūlymą trumpai. Pone pirmininkė spalio 8 vykusiame komisijos susitikime jau pristačiau komisijos pasiūlymą e, steigti e, garantijų e, užtikrinimo priežiūros kontrolieriaus pareigybę. Dabar pateiksiu daugiau informacijos apie mūsų pasiūlymą. Taip pat norėčiau su jumis aptarti, e, pratesti Liepos mėnesį pradėtas diskusijas dėl santykių tarp OLAF priežiūros e, komiteto ir OLAF institucijos. Keli komiteto nariai e, Liepos mėnesį uždavė komisijai klausimus, klausimų, į kuriuos dar nėra atsakyta. Savo įžanginėme pasisakymę norėčiau e, pabandyti atsakyti į du iš tų klausimų. Visų pirma, kaip aš m, mm, matau kaip aš vertinu to priežiūros komiteto galimybę susipažinti su konkrečios bylos duomenimis. Ir antras, kokį vaidmenį komisija suvaidino tobulintama e, Olafo ir priežiūros komiteto santykius. Visų pirma, priežiūros komiteto galimybę susipažinti su konkrečios bylos duomenimis. Norėčiau visų pirma patikslinti ir patikinti komi... jūs, kad mano nuomonė priežiūros komitetas privalo turėti galimybę susipažinti su konkrečios bylos duomenimis. Ir tos informacijos pagrindu, tik tai tos, tokios informacijos pagrindu jis galės atlikti savo priežiūrinę funkciją. Olafas ilgą laiką jau žino, kad jis turi suteikti tą susipažinimo su informacija galimybę, bet priežiūros komiteto ir Olafo nuomonės visiškai išsiskyrė dėl to, kokią komitete. Su kokia informacija komitetas turėtų susipažinti, siekiant išspręsti tuos nesutarimus ir remiant šių metų sausio mėnesį buvo susitarta dėl darbo metodo. Priežiūros komite... Tai, tai buvo padaryta paprašęs priežiūros komitetui ir taip pat e, remiantis kitais sprendimais. Džiugiuosi, kad tas darbinis susitarimas buvo pasirašytas, jo, atsirad, jo atsiradimo laukiau jau kurį laiką. Tačiau informaciją apie tai gavau tik tai po kelių mėnesių. Sulaukiu rašto apie tai, kad priežiūros komiteto nuomonė iškilusios problemos tuo susitarimu nebuvo išspręstos. Gaila, kad taip yra, bet vėlgi laginu Olafą ir priežiūros komitetą ieškoti sprendimo. Tačiau kalbėdami apie tai turėtume suvokti porą dalykų. Visų pirma, aš visiškai pritariu pono poisti priežiūros komiteto nario išsakytą mintis komiteto posėdėje. Tai yra priežiūros komiteto nariai nėra iki galo susipažinę su ES institucijų procedūromis ir informacinėmis technologijomis naudojamomis komisijoje. Ir jie neprivalo būti susipažinę. Ir jei paaiškėja, kad, kad egzistuojanti tvarka nėra tinkama, nėra tenkinanti, ją reikėtų keisti, ją reikėtų peržiūrėti ir keisti. Kitas svarbus dalykas yra štai koks aš, aš nemanau, kad tai yra pagrindas kaltinti Olafą. Visi priežiūros komiteto nariai pasisakė šiame komitete, patvirtino, kad Olafas e, griežtai laikosi visų susitarimo sąlygų. Jie skundžiasi tuo, kad Olafas jiems nesuteikė daugiau nei numatyta susitarime. Gerbiami nariai, buvo daug diskutuota dėl to, kaip pagrindinės teisės užtikrinamos Olafo procedūrose ir kad tą situaciją reikėtų tobulinti. Kaip, kaip jau pranešiau jums rugsėjo mėnesį, komisija mano, kad Olafas laikosi visų numatytų reikalavimų. Tačiau jeigu Olafo ir priežiūros komiteto darbinio susitarimo nuostatos apima opių duomenų perdavimą, Tai čia reiktų pasitelkti Europos duomenų priežiūros pareigūno nuomonę. Jeigu tie duomenys vis dėlto yra perdodami nepaisant tų niuansų, man tai keltų susirūpinimą. Kalbant apie pagrindinių teisų užtikrinimą priežiūros komiteto ir Olafo darbe ir Apie tai kalbama vidaus dokumentuose ir todėl nei Olafas, nei duomenų priežiūros pareigūnas negali tiesiog taip e, suteikti opių duomenų kit, kitai šaliai. Todėl manau, kad Olafas elgesi teisingai, laikydamasis tų reikalavimų ne, ir bendraudamas su priežiūros komitetu ir žiniasklaida. Manau, kad taip užtikrinami e, tų asmenų interesai, e, kuriuos tai liečia, taip pat nešvaistomi mokesčių mokėtojų pinigai. Jeigu Olafas dalintų informaciją nesilaikydamas taisyklių, tai už padarytą žalą atsakomybė tektų komisijai ir e, kompensacija už patirtą žalą būtų mokama iš komisijos biudžeto, tai yra mokesčių mokėtojų pinigų. Ir ES intereso vardan aš negalėčiau pritarti tokiai situacijai. Apibendrindamas, E, manau, kad reiktų padaryti štai kokią išvadą. Darbinis sustarimas tarp priežiūros komiteto ir Olafo turi būti peržiūrėtas po e, tinkamų konsultacijų su Europos domenų apsaugos pareigūnų. Žinau, kad e, žalio mėnesį buvo, pasiū, buvo patiktas pasiūlymas pradėti tokią peržiūrą ir manau, kad Olafas ir priežiūros komitetas e, dabar yra gerame kelyje. Tarim dabar prie kitos savo pasisakymo e, aspekto komisijos ir mano vaidmens šiuose diskusijose. Turiu pasakyti, kad Liepos 22 nustebau sužinojęs, kad komisija bandys apeiti problemas iškilusias tarp Olafo ir priežiūros komiteto. Tačiau tai buvo iš ankstinis neteisingas nusistatymas. Birželio 13-ąją du kart rašiau priežiūros komitetui ir paraginau, juo, pakviečiau juos į trišalį susitikimą su Olafo generaliniu direktoriumi, kad būtų išspręstas šis e, problema. Atsak, atsakydamas man, priežiūros komitetas man atsakė, kad priežiūros komiteto e, nuomonė, pasiūlyta galimybė susitikti e, birželio mėnesį yra per ankstyva ir mes pa, pa, pasiūlysime patys kitą datą. Tiek. Reiktų paž, pas, pažymėti, kad tuo metu diskusijos su komi, tarp komiteto ir Olafo tarnybos tęsėsi jau vyko daugiau nei metus ir priežiūros komiteto atstovai prieš tris mėnesius dalyvavo jūsų komiteto posėdėje čia ir skundėsi jiems sudarytomoms darbo sąlygomis. Kitame savo laiške nu, nusistame priežiūros komitetui aš paprašiau galimybę susitikti Liepos mėnesį. Ta kart gavau atsakymą ir vėlgi cituoju kad daugybės klausimų tiesiog negalima diskutuoti ar dėl jų ne, neįmanoma susitarti ir todėl Brėžiaus komitetas nemano, kad yra būtina susitikti. Jūsų komiteto vadovas, vadovės gavo tų laiškų kopijas ir su jomis gali susipažinti visi besidomintis tą informaciją. Kaip aš sureagavau į tuos laiškus, turiu pasakyti, kad aš buvau nustebęs, švelniai tariant. Aš nemanau, kad aš kada nors esu sulaukęs tokių atsakymų iš, iš kokių nors e, išorės ekspertų komiteto. Ir Tai yra mm, tas komitetas, kuris nekarta viešai ir komitete, ir žiniasklaidoje yra skundęsis tuo, kad komisija rimtai nesijima jo problemų. Todėl aš visiškai atmesčiau bet kokius tvirtinimus ar kad komisija atsit visiškai nekreipė dėmesio į priežiūros komiteto problemas. Mano kadencijos metu kova su, kovos su sukčiavimais politika, kaip veikiausiai žinote, buvo ne, ne mano vieno, ne, ne vienintelė mano sritis, aš užsiemiau ir mokesčiais, auditu, e, biudžeto įgyvendinimo procedūromis. Nežiūrint į tai, kad man buvo patikėta daug užduočių, aš daug dėmesio skyriau priežiūros komitetui ir jo problemams. Deja, mano susirūpinimas. Mano susirūpinimo lygių priežiūros komiteto susirūpinimas neprilygo. Nežiūrinti tai, esu įsitikinęs, kad priežiūros, Olafo priežiūros komiteto darbas yra tikrai svarbus. Ir prieš užbaigdama savo pasisakymą norėčiau pasinaudoti galimybę priminti jūsų komitetui, kad du to komiteto nariai pasitrauks iš jo 2015 sausio mėnesį. Jūs teisingai akcentuojate to komiteto svarbą. Tai reiškia, kad jūs turėtumėte uh, atitinkamai siekti užtikrinti, kad to komiteto narių sudėtis atitiktų galiojančius teisės aktus. Savo rašte nusistame vasario mėnesį aš apie tai E, išdėšiau pasiūlymą tarybai, taryba tam pritarė gegužės mėnesį, o dabar laukiame parlamento pritarimo, kad galėtume imtis kitų žingsnių. Ir jeigu mes norime laikytis numatytų terminų, reikia dirbti sparčiai. Todėl būčiau dėkingas, jei jūsų komitetas informuotų mus kiek įmanoma greičiau apie savo poziciją šiuo klausimu. Vielen Dank, Herr Kommissar. Ich bin die Berichterstatterin, deswegen erlaube ich mir Ačiū komisarė, aš esu pranešėja, tada leisiu savo pirmai kalbėti. Tikiuosi, kad jūs mums e, duosite šią kalbą ir, ir anksčiau pasakytą kalbą. Tiesą sakant, nustebau. Ką jūs ką tik pasakėte ir yra būtent problemos esmė. E, visose šiuose debatuose, na, jūs nepadėjote nėra jokios naudos, tiesiog jeigu rimtai neimate, to, neprimate tokios, tokios institucijos kritikos, būtent e, mes. Jūs buriu sakote, aš rimtai tai žiūrėjau, bet čia nesąmonė, taip nebuvo, nenoriu nieko klausyti, niekas į mane nesikreipė. Šitas komitetas e, kovoja dėl išgyvenimo. Jie du, tris kartus pas mus lankėsi ir sakė, mes negalime dirbti. Todėl, kad. Todėl negalime nieko, nu, tiesiog neturime kur kreiptis, tai kreipiamės į jūs ir sakome, padėkite mums. Jūs sakote, kad jie ne, nesugeba sudirbti, dirbti, dirbti darbo ir jūs cituojate, ką. Kad... Kaip ponia Žiusti sakė, e, kad nes yra tam tikrų problemų dėl darbo procedūrų, yra problemų su prieiga prie duomenų tam tikrų darbuotojų. Ir e, mes žinome, kaip, e, kokias duomenų, kad duomenų apsauga yra labai svarbus klausimas ir kad duomenų apsaugos priežiūros, e, e, smokuris atsakingas už e, duomenų apsaugos priežiūrą yra labai svarbus pareigūnas. Mes dabar gilinamės į tai, kas jau buvo padaryta ir tą reikia daryti ne tik tai dėl tai nu, tos viešosios nuomonės, bet ir dėl to, kad žinotumėm, kai ar, ar efektyviai dirba šis komitetas. Bet e, to nebuvo pasiekta ir jūs neprisidėjote prie to, kad būtų pasiekta. Būtent tą ir supratau ir mes šiandien iš jūsų kalbos. Ir mes anksčiau taip manėme ir todėl kreipdavome šiuo klausimu. Džiaugiuosi, kad iš naujo galėsime pradėti, viską nuo nulio pradėti, nes toliau taip dirbti negalima, bus komitete narių pasikeitimas, bet problemos nesikeičia, jas reikia spręsti. Jei būtumėte pasirengęs būti tarpininku, būčiau buvus labai laiminga, labai džiaugčiausi tokiu sprendimu, bet jūs nebuvote pasiryžęs būti tarpininku, tai uh, Tiesiog e, įsigaliojus Olafo reglamentui ir praėjus dviem mėnesiam po to buvo įvykdyta mm, poveikio, atlikta poveikio ataskaita. 2013 m. Liepos mėnesį apie tai kalbėjome plenarnėje sesijoje, bet komisija kovojo prieš tai. Mums būtų nereikėję to pasiūlymo, nes šiuose pakeitimuose jau buvo kalbama apie 15 e, straipsnį ir jame sustiprintus Olafo priežios komiteto įgaliojimus. E, pakeitime buvo kalbama apie informaciją ir apie tai, kad jinai tinkamu metu turi būti, kad ją tinkamu metu turi patiekti, patikti Olafo e, vadovas ir komisija kėlė procesinio garantijų kontrolierius pareigybės klausimą, kuris dabar yra iš naujo iškeltas, e, šiek tiek performulavus. Komisija tikrai labai griežtai laikėsi tokios prieštrinkos nuomonės ir labai stengiasi įtikinti Europos parlamento narius. Bet dabartinis pasiūlymas yra tikrai silpnas ir vyko klausimai ir tai pamatėme, nes dauguma ekspertų, kurie buvo pakviesti, labai aiškiai apie tai pasisakė. Transparency International irgi gilinosi šitą klausimą ir norėčiau priminti, ką sakė. Transparency International sakė, kad Olafo nepriklausomumas nepriklausomumui kelia grėsmę. Tai, kad e, būtų, jeigu bus sustiprinta kontrolieriaus pareigybė. Manau, kad ir mes parlamente nėra, ne, nesuprusime daugumos šio klausimu. Taigi kontrolierius vargu ar sugebės efektyviai dirbti. Čia dar kyla klausimas ir apie teisinės priemonės, kurim, būtų galima, kuriams būtų galima pasinaudoti, užginčiant kontrolieriaus sprendimus. Pavyzdžiui, ką daryti, kai Olafas neatsižvelgia į kontrolieriaus rekomendacijas, gali būti, kad priežiūros funkcija ir kontrolieriaus pareigybė persidengs, bus dirbama dvigubai ir visa struktūra bus paralyžiuota ir nebus jokių rezultatų. Bet to nėra aiškių kriterijų, kaip nustatyti kriterijus kandidatams ir mm, disciplinės priemonės, žodžiu, nėra aiškių taisyklių. pranešėjo darbas labai sunku šiuo atveju, nes čia labai daug yra problemų. Pirmą kartą perskaičius tiesiog negalėjau patikėti savo akimis. Visi teisės ekspertai sakė, kad čia yra labai daug problemų ir priežiūros komitetas irgi pabrėžė, kad e, situacija labai kebli. Priežiūros komitetas sakė, kad šis pasiūlymas yra nesubalansuotas, ypač kur kalbame apie tai, kad ir komisarai galėtų būti įtraukti šį procesą. Nežinau, ar būtų išmintinga. E, institucijų narius traktuoti kaip pirmos klasės piliečius, o kitus kaip antros klasės piliečius. Žodžiu, šitas pasiūlymas tik tai sukuria naujų problemų ir naujų iššūkių ir visiškai neįsprendžia tų keblių mm, dalykų, kur, apie kuriuos iki šiol kalbėjome. Taigi aš tiek galiu apibendrinti e, šį dokumentą, šį pasiūlymą. Iki šiol su juo dirbau ir šiais metais Nežinau, ar spėsiu pateikti pasiūlymą, nes struktūra yra tokia sudėtinga, kad yra labai sunku spėti įsigilinti į seną ir naują struktūrą, bet esu tikra, kad ateinančiais metais, metų pradžioje pavyks man pateikti kolegoms atitinkamą pranešimą. Pone Alaja Sander. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas komisarė. Čia tikriausiai yra paskutinis susitikimas, todėl norėčiau padėkoti Jums už bendradarbiavimą. Tam tikrais atvejais galbūt tas bendradarbiavimas buvo artimesnis, kitais galbūt daugiau prieštaravimų buvo, bet tai yra natūralu ir linkiu Jums sėkmės ateityje. Neklausiu, ką žadate daryti, tikiuosi, kad E, jūs dar turėsite labai daug galimybių, nes esate jaunas ir, talent, ir, ir kompetitingas. E, grįžtant prie šio klausimo, suprantu, kad jūs. E, dalyvavote tam tikroje institucinėje kovoje, bet jūs esate už ją atsakingas. Atsakingas už tai, kad nevyktų tų mūšių tarp, tarp institucijų, kurios yra atskaitingos um, jūsų komisijos portfeliui. Ir dabar jau metus vyksta tokia situacija, kurioje Olafas, kurį būtent turime, kur yra priemonė, kurią turime e, stiprinti, nes tai yra priemonė, tai ta institucija, kuri kuri kovoja prieš sukčiavimą, kol neturime Europos uh, e, prokuroro pareigybės ar panašiai, už kurią aš pasisakyčiau. E, ir manau, kad kol mes jos neturime, turime Olafą kaip instituciją ir ją reikia ne tik tai ginti, bet ir jai padėti ir stengtis kuo mažiau kaišyti pagalius į ratus. Taip pat turime ir priežiūros komitetą, e, kaip ponia Kresler sakė, kad kurį laiką kišasi ten, kur neturėjo kištis e, per pastaruosius metus ir net ir šios, šio komiteto nariai, kai kurie per daug dalyvavo, bandė, bandė dalyvauti veikloje. Taigi abi institucijos nukentėjo e, ir nuo šito komiteto veiklos. Taigi priežiūros komitetas, kurio funkcija buvo būtent išsaugoti Olaf nepriklausomumą, tapo tam tikrą pabaisą kabutėse, kuris sprendžia, ar Olafas uh, E, dirba gerai ar negerai. Ir padarė labai daug klaidų, apie kurias kalbėjo pane Gresler. Ir aš noriu paminėti, kaip pavyzdžiui, e, dėl nelabai aiškių priežasčių paleisti dokumentą į visuomenę, dokumentą, kuris netgi dar buvo pažymėtas kaip slaptas. Ir Aš klausiau asmens, duomenų, asmens e, atsakingo už asmens duomenų apsaugą, ką jisai apie tai mano. E, ir jisai ir priežiūros komiteto asmuo atsakingas už e, duomenų apsaugą, visgi jie įsipainioja šitą institucinę e, kovą, e, kurioje ir mūsų vaidmuo nebuvo tinkamas, Ingeborg reikia pasakyti, ir jisai padarė ne vieną klaidą. Jisai nepa, nepasiteiravo tų žmonių, kurių vardai buvo tame dokumente, ar galima mm, skelbti jų duomenis, e, paklausė e, teisėjų, bet neteisėjų vardai ir pavardės buvo e, tenais įrašytos. Ką žiniasklaida daro, tai viena, bet ką daro toksai asmuo yra kas kita. Ingeborg, ką tu besakytum, ten ir mūsų vaidmuo buvo netinkamai um, atliktas. Taigi džiaugiuosi, dėkoju už tai, už šitą kalbą, dėkoju už bendradarbiavimą. Mes šitame komitete daugybę medų rūpinamės, esame susirūpinę, kaip dirba tokia sudėtinga institucija kaip Olafas ir kuri yra būtina. Ir kurios e, darbas įvairiose sritise yra puikus, tai pavyzdžiui, e, tabako kontrolė, išorinė ir vidinė kova su sukčiavimu bet e, dabar ta tarp institucinė kova e, iš tikrųjų labai stipriai kenkia, nes e, dabar sulaukia kritikos Olafas, kurios ne visada yra nusipelnęs. Taigi reikia to kodekso, kuris e, jau prieš daugybę metų turėjo būti priimtas ir pagal kurį būtų e, saugomas personalas, OLAF darbuotojai, kad nekiltų jokių problemų ir abejonių. Ir svarbiausia, kad mums, kad mes galėtumėm apsaugoti tas institucijas ar piliečius, kurie <clears throat> yra E, dėl kuriems yra vykdomas tyrimas dėl sukčiavimo ar dėl kokių kitų nusižengimų. Jūsų pasiūlymas jau yra tam tikras, e, tam tikras reglamentavimo pasiūlymas ir tikiuosi, kad prieš dar labiau apsunkinant situaciją mes galėsime kažkokį sprendimą surasti. E, Olafo darbuotojai dirba gerai E, užtikrinsime, kad Olafo darbuotojai dirba gerai ir kad nenukenčia tie piliečiai ir tos e, institucijos, e, kuriuoms yra pradėti tyrimai. Čia kalbame apie mm, kontrolierių ir tą, kur, kas, kuris yra kontroliuojamas ir taip toliau. Tai šita sistema turi trūkumų, kurie diskusijose tikrai iškils. Mano pasiūlymą, tikrai nesiūlau dabar iš priežiūros komiteto padaryti Olafo teisėją. Ne, priežiūros komiteto funkcija yra aiški ir iki šiol tą funkciją vykdė, nepaisant visokiausių ten trūkumų e, ir kai, kai kilo ta konfrontacija Jie bandė su tuo garsiuoju dokumentu. Uh, kažkaip išspręsti, nors nežinau, kodėl mes tuo metu nespėjame šiame komitete ar nesėjame šiame komitete e, veiksmų ir kažkaip išspręsti tą e, situaciją. Bet dabar negalime iš to priežiūros komiteto daryti kažkokį teisėją, nes Olafas priklauso nuo o komisijos yra atskaitingas, o komitetas irgi ir dar turi kontroliuoti Olafą. Tai reikia kažkaip išėti iš to užburto rato. E, jie. Yeah supranta, kad e, tas, kad tas, pas, tikrai supranta, kad tas pasiūlymas e, nėra galutinis ir kad e, daryti iš to priežiūros komiteto tam tikrą teisėją irgi nėra sprendimas. Ir turiu pasiūlymą E, rasti kitą e, instituciją, kurios funkcija yra, kad į juos kreiptųsi piliečiai, kurie turi tam tikrų skundų ar, ar, ar, ar nepasitenkinimų, ar gali kreiptis, tai būtų ombudsmenas ir iš šitos painiavos galima būtų kažkaip tai išeiti. Ne naują instituciją kurti, bet e, kažkaip teisinę teisinių pagrindų užtikrinti, kad Olafo darbuotojai ir būtų apsaugoti ir tie žmonės, kur, kuriems yra pradėtas e, tyrimas, būtų apsaugoti. Bet nereikia dar labiau su, na, padaryti dar sudėtingesnę tą situaciją, kad e, tie piliečiai dar labiau pasimestų toje institucinėje kovoje tarp institucijų, kurios pačios nesutarė, kur atrodo, kad e, ombudsmenas, kuris jau piliečiams yra ta institucija, kuri gina ir kuri lik ir e, sprendžia tas problemas, kurios iškyla santykės su institucijomis, galėtų būti sprendimas. Ir tai toksai mano toks pirminis pasiūlymas, bet šiaip ar taip. E, labai daug tikiuosi iš šito pasiūlymo, gal kažkaip per teisinę bazę būtų galima išspręsti šią problemą, čia istorinę uh, tarp institucinės kovos problemą. Kolegė Gaja. Ja. Ponas Gajeris. Išklausęs Nes labai detalaus pasakymo aš trumpiau kalbėsiu. Dėkoju komisijos nariai už jūsų pasisakymą. Galbūt šis darbo tvarkės klausimas šiandieną galėtų būti panaudojamas tam, kad galėtumėme politinių lygmenių pasikeisti nuomonėmis. Mane labai neramina tai, kaip buvo ši tema svarstoma Europos parlamente. Mes puikiai suprantame, kokie, kokie yra Olafo kilmė Europos Sąjungoje. Ir vienas, kai buvo kilo vienas didžiausių finansinių skandalų Europos institucijoje, tada ir buvo įkurta ši institucija. Ir biudžeto kontrolės komitetas tuomet džiaugiasi, kad egzistuoja šia, ši įstaiga. Šiame komitete aš manau, kad mes pasiekėme tokios tyriamosios kultūros, kai kartais internete paskaitai, kad Olafas tik tai kenkia, o ne apsaugo ES finansinių interesų. Dėl to mums reikia gerai pamastyti apie tai, kaip būtų galima vis, visą tą problematiką aptarti. Žinoma, Olafas yra žmogiškoji institucija, ten dirba žmonės. Ir mes, kaip politikai, turėtumėme būti visuomet labai atsargus, kad nenukentėtumėme nuo trečiųjų šalių dėl to. Ir egzistuoja priežiūros komitetas. Daugelį metų mes e, bandėme išsiaiškinti kaip tos institucijos saveikauja tarpusavyje ir aš nesu įsitikinęs, kad visi, kurie dirba e, tame darbe, yra suinteresuoti, kad konfliktas būtų išspręstas. Man susidaro toks įspūdis, kad ne visi suinteresuoti, jo konfliktas liautųsi. Aišku, viską galima atidėti ir palaukti, kad problema pati išsispręstų arba bandyti viską iš naujo sureguliuoti, bet tada kyla pavojus, kad kils kitos problemos, kurias reiks e, svarstyti vėliau, apie kurias kalbėjo ir Iniesa. Aš manau, kad tikrai aš labai gerbiu tą tikslų darbą ir pastangas, tačiau mes turime pasirūpinti, kad ši tarnyba yra labai kritikuojama ir dažnai ta kritika yra pateisinama. Dėl to aš visiškai jūs remiu ir visi šiame komitete jūs remia, bandant teisingai išspręsti šią situaciją. Tačiau, kai vyksta diskusijos, tuomet nesukurkime įspūdžio, kad lyg mes jau beveik pasiekėme katastrofą, kad faktiškai patekome į teisinį vakumą. Ir man neramu, kad jeigu diskusijos tęsis taip, kaip jos buvo ir pradėtos, tuomet kitas klausimas bus dėl Olafo ir komisijos užduočių tinkamumo, kad tai nebūtų laikoma neteisybės šaltiniu. Aš norėčiau padiskutuoti apie realias problemas, silpnasias puses, kurios yra kritikuojamos. Mums reikia ramios, tvarkingos diskusijos apie, kai, apie tai, kaip tas problemas išspręsti. Tačiau aš norėčiau visus paraginti nekalbėti apie tai, lyg tai būtų didelės problemos šaltinis. Aš asmeniškai visuomet e, daug dirbau šioje srityje ir aš tikiuosi, kad galiu visų socialistų e, vardu pasakyti, kad Mes turime patobulinti tuos dalykus, kurie nėra labai tinkamai veikiantys. Dėl operacijų pačių veiksmų aš neturiu jokių problemų, tačiau nereikia sukurti tokios problemos, tokios situacijos, kai Olafas ir komisija yra įstumiami į abejonių šešėlį ir lyg kalbama, jog pažeidžiami ES finansiniai interesai, o, jie neaps, o neapsaugomi. Taigi čia reikia matyti detalesnės diskusijos apie tai ir numatyti tam, tikr, tam tikrą institucinį teisingumą ir ieškoti konstruktyvių sprendimų. Aš manau, kad komisijo, komisaro pasiūlymas yra žingsnis teisinga linkme. Pažiūrėsime, kas ką įmanoma padaryti, ko neįmanoma padaryti. Lauksiu jūsų ataskaitos. Uh, Aš tikiuosi, kad ji bus gera ir detali ir tikrai galite pasikliauti socialistų, demokratų parama bet kokiose pastangose užtikrinant bendrą visos operacijos legitimumą. Bet aš nerimauju, kad kitos tokios meta diskusijos mes įtarimus dėl darbo, kurį atlieka komisija legitimumo. Ir tai padarys tik daugiau žalos, nei duos naudos visoms institucijoms. Ačiū. Pirmininkė, man dabar kyla problemų. Buvo išsakytų asmeninių kritinių pastabų. Aš norėčiau išklausyti, ką būtų galima apie tai pasakyti, nes buvo diskusijos apie pasiūlymą Ir ankstesnėse diskusijose aš laikiausi šiek tiek kitokios pozicijos. Tai buvo rimtos, esminės diskusijos. Aš bandžiau ir šiandien išdėstyti tam tikras teisinės problemas. Panašu, kad kilo tam tikrų teisinių problemų, aš sutinku ir su kitais, kurie jas palėtė jau dešimt metų dirbu biudžeto kontrolės komitete ir matau, kad labai skiriasi žinių lygis apie įvairias problemas. Ir visuomet, kai svarstome problemas, matome, kad žinių lygis skiriasi. Ir galiu tik paraginti žmon, žmonės pasiskaityti dokumentus. Dokumentus e, priežiūros komiteto ataskaitas su labai įdomiais priedais. Toje metinėje priežiūros komiteto ataskaitoje yra priedai ir tuose prieduose uh, labai aiškiai matome, kokie yra Olafo darbo metodai. Taigi norėčiau tik tai paraginti jūs pasiskaityti tuos priedus ir padaryti išvadas su jais susipažinus. Mano išvada štai kokia. Problema yra rimta. Taip yra dėl to, kad tos įstaigos, kurias mes įkūrėme, kad apsaugotų ES finansinius interesus, jos dabar yra subalansuotos ir problema yra ta, kad tas balansas dabar bus, gali būti išmuštas. Aš suteiksiu žodį komisijos nariui, tačiau jeigu tas senas konfliktas tarp priežiūros komiteto ir generalinio direktorius nebus išspręstas ir mes, jeigu mes nekalbėsime apie tai, kaip turi vykti ta priežiūra ir priežiūros komitetas yra vienintelė įstaiga, kuri prižiūri jų darbą, tai tada turėsime paleisti Olafą, nes mes negalime savo leisti tokios įstaigos, kuri nesugeba pasiduoti priežiūrai, neprima demokratinės priežiūros. Taigi, kaip sakiau, tai iš principo kelia egzistavimo problemą. Ir tai yra užsitęsusi problema, reikia vieną kartą ją išspręsti. Aišku, yra čia daug susijusių šalių ir aš nenoriu nusikratyti tos problemos, nes man jį rūpi lygiai taip pat kaip ir kitiems, bet aš nemanau, kad mes galime savo leisti turėti uh, tokią instituciją, kur niekas negali jos darbo prižiūrėti. Ir tuo pat metu ta institucija faktiškai labai kenkia kitiems žmonėms. Aš gavau skambučių iš žmonių, kurie man bandė paaiškinti, kaip jie asmeniškai nukentėjo finansiškai arba psichologiškai dėl Olafo tyrimų. Ir daugelį metų aš net ir nenorėjau klausytis tokių kalbų, bet kaip pranešėjai aš dabar turiu į tai atsižvelgti ir aš tikrai labai norėčiau, kad būtų atliktas konstruktyvus darbas. Taigi galiu tik tai paraginti jūs tikrai labai atidžiai pasigilinti tuos reikalus. Aš nemanau, kad čia galime sauliaisti to nedaryti, nes priešingo atveju neišsiaiškinsime, kas realiai vyksta už, užkulisiuose. Komisarė, žodis jums. Ačiū už diskusijas. Čia buvo paliestos kelios temos. Pirmiausia, dėl tarpininkavimo. Turint omenyje santykius tarp Olafo ir priežiūros komiteto, turiu pasakyti, kad turėjau daug susitikimų su priežiūros komitetu, dvišalių susitikimų, bandydamas eiti savo pareigas ir tie susitikimai buvo labai konstruktyvūs. Aš tikrai manau, kad Olafui reikia stiprios, stipraus priežiūros komiteto, net nereikia čia manęs dėl to įtikinėti. Aš suprantu, kad kuo stipresnis bus priežiūros komitetas, tuo geriau galės veikti Olafas, atsižvelgiant į tas, tą jautrę sritį, kurioje jis veikia. Bet kaip sakiau pradžioje, tikrai negaliu suprasti, kodėl, kai kviečiu abi šalis, susėsti kartu su manimi ir pasikalbėti apie problemas atvirai, be, jo, be jokių paslėptų darbo atvarkių, tuomet aš du kartus išėlės gaunu neigiamą atsakymą. Na, suprantu, kad visi gali turėti nuomonę, bet aš manau, kad būtų naudinga visiems padiskutuoti ir štai čia yra mano pagrindinė mintis ir aš tikiuosi, kad mano pareigų perėmėjas, aš jam tikrai labai rekomenduočiau uh, realiai įsitraukti į šias diskusijas, įtraukiant ir Olafą, ir priežiūros komitetą, ir atsakingą komisarą, kad būtų išspręstos tos problemos. Po to čia yra esminiai suvokimo supra, skirtumai. Ir gal reikia tai pasigilinti, pavyzdžiui. Aš, kaip ir Olafas, manau, kad Olafo veikla turi būti grindžiama taisyklėmis, nes tai yra jau tris rytis ir viskas turi būti pagrįsta taisyklėmis. Dėl to aš manau ir tikrai labai džiaugiausi, kai buvo pasirašyti darbiniai sutarimai tarp priežiūros komiteto ir Olafo. Aš nesu uh, ekspertas ir nežinau visų detalių ir neturėčiau netgi toks būti, aš esu politikas. Ir aš manau, kad jeigu mums pavyko pasiekti sutarimo tarp priežios komiteto ir Olafo, tada ir turėtų būti išsprendžiamos problemos tų sutarimų pagrindų, nes abi šalys susitarė, uh, kad kaip, kaip turi būti keičiamas informacija ir panašiai, ir kad viskas turi vykti laikantis taisyklių. Viskas atrodo puikiai. Tačiau priežiūros komitetas labai greitai padarė išvadą, kad ta informacija, kurią jie gali gauti pagal tas taisyklės, nėra pakankama. Na gerai, suprantu tokią mintį, bet aš negaliu pritarti tam, kad nepakeitus taisyklių, galima apsimetinėti, kad galima gauti daugiau informacijos. Tada situacija jau visiškai tampa nekontroliuojama. Ir reikia tą problemą spręsti, kad jeigu yra manoma, kad informacija nėra pakankama, pagal taisyklės, kurias, kuriams pritarė abi pusės, tuomet šios problemos sprendimas turėtų būti štai koks. Keiskime taisyklės ir tada gausite tą informaciją, kuri yra reikalinga, kad būtų galima pakonsultuoti duomenų apsaugos pareigūną, ar, ar tos taisyklės atitinka pagrindiniams teisėms. Štai taip aš vertinu situaciją, kaip turėtų, kas turėtų būti daroma. Aš negaliu pritarti tiems, kurie sako, kad, kad idėja buvo kitokia ir panašiai. Ne, ne apie tai kalba. Turi būti visa veikla vykdoma pagal taisyklės. Tik tuo met mes galime sukontroliuoti padėtį Olafe ir jo santykiuose su, su priežiūros komitetu. Taigi aš raginu abi pusę susėsti. Pasižiūrėti, ko trūksta taisyklėse ir susitarti dėl pakeitimų, taisyklių pakeitimų. Štai toks labai paprastas problemos sprendimas. Problemos, kuri nuolatos keliama įvairiuose, įvairiais sluoksniais ir visur, ar, ar šiame komitete, ar dar kur, kur nors. Taigi reikalingas konstruktyvus požiūris, konstruktyvus įsitraukimas, nes tik tada galime išspręsti šią problemą. Tiek būtų apie priežiūros komitetą. Ir dar pridursiu. Būtent aš pasirūpinau, kad priežiūros komiteto prašymas gauti daugiau darbuotojų būtų patenkintas. Ir dabar pas juos yra tiek darbuotojų, kiek, praš, kiek jie prašė. Taigi niekas negalėtų manęs kaltinti, kad aš neįsitraukiau, ar kad aš nenoriu spręsti tos problemos. Pone Greslė, jūs mane žinote, aš dokumentus tikrai skaitau. Tikrai skaitau dokumentus. Taip pat žiūriu, kaip e, priežiūros komiteto rekomendacijos yra gyvendinamos Olafe. Ir aš džiaugiuosi, kad didelė rekomendacijų dauguma per tuos dviejus metus buvo įgyvendinta Olafe. Ir aš turiu pripažinti, kad tos rekomendacijos buvo labai geros. Aš tikrai matau, kad priežios komitetas dirba labai rimtai, rengia rimtas rekomendacijas. Ir pažvelgus į tekstus, kuriuos jie pristato savo nuomonėse, būtent tos rekomendacijos, kurios jie pristato, ir Olafo veiksmai. Čia matome, kad bendradarbiavimas šioje plotmėje vyksta puikiai tarp tų dviejų įstaigų, tačiau yra daug kitų tokių paša, pašalinių dar, dalykų, uh, tokios papildomos veiklos, kuris sukuria tokią atmosferą, lyg kažkas yra iš esmės blogai tarptų dviejų įstaigų. Taip, aš žvelgiu į šią situaciją, taip aš ją vertinu. Dabar perinant prie procesinių garantijų kontrolieriaus ir komisijos pasiūlymo. Pirmiausia, turiu aiškiai pasakyti, kad pirmiausia, mes paskelbėme komunikatą, kur paaiškinome savo tolesnius veiksmus. Ta padarėme seniai, 13 metų viduryje. Ir paprašėme visų teisėkuros institucijų, tarybos ir parlamento išsakyti savo nuomonę apie mūsų komunikatą. Mes gavome tarybos nuomonę, Tačiau dėja negavome parlamento nuomonės. Tai nereiškia, kad mes neprašėme tos nuomonės. Ir kad nesikonsultavome su parlamentu. Tiesiog parlamentas nesureagavo į mūsų komunikatą. Ir tada mes pateikėme pasiūlymą, kaip, kaip ir žadėjome komunikate, man atrodo, po aštuonių mėnesių, praėjus aštuoniems mėnesiams po komunikato paskelbimo, taigi laiko tikrai buvo daug. Ir tam, kad ir pasikalbėt galėtumėme ir aptarti įvairias idėjas, aš manau, kad vis dar laiko turime ir nereiktų į tą pasiūlymą žiūrėti kaip į galutinį jau. Čia yra tokia tiesiog komisijos išreikšta nuomonė ir normalu, kad mes įvairias idėjas aptarėme šiame komitete. Mm aptarėme jas ir su taryba ir galiausiai tada bandome surasti patį geriausią įmanomą sprendimą. Nesileisdamas į detalės, pasiūlymo detalės, galiu pasakyti, kad yra keletas esminių klausimų, kuriuos reikia panalizuoti, pasvarstyti, kurie yra, mano manimu, labai svarbus. Ir būtų klaidinga uh, viską sutelkti, vis, visus įgaliojimus sutelkti į vieną instituciją, ar tai būtų priežiūros komitetas ar kokia tai kita įstaiga. Tai, tai būtų mano vertinimų klaida, nes tuomet gali atsitikti taip, kad ta įstaiga taps generalin, Olafo generalinio direktoriaus pakaitalas, o tai nėra gerai, nes būtent Olafo generalinis direktorius turi prisimti atsakomybę ir eiti savo pareigas. Ir aš manau, kad reikia čia aiškiai atskirti tuos vaidmenis. Koks yra priežiūros vaidmuo, nes priežiūros komitetas reiškia, kad jie vykdo priežiūrą. Ir teisės aktuose aiškiai pasakyta, būtent tai turi būti sisteminė Olafos veiklos, Olafo veiklos priežiūra. Aišku, tam komitetui reikia prieigos prie bylų medžiagos, nes uh, negavus atitinkamų dokumentų būtų labai sudėtinga vykdyti tinkamą priežiūrą. Tačiau labai svarbu tą vaidmenį palikti priežiūros komitetui ir nemaišyti to vaidmens su kasdieniu vaidmeniu, kurį atlieka Olafas, kuris veikla, kurio susijusi su skundais, kratų autorizavimu valstybių narių e, tarnybose, nes tada mano manimu čia gali kilti interesų konfliktas. Dėl to ir mes ir, ir siūlome atskirti tas funkcijas. Ir įvairios įstaigos teigia, kad, na, kadangi kontrolierius yra kaip ir prijungtas prie komisijos, tuomet jis nebus tarsi nepriklausoma įstaiga, bet tai netiesa, nes pirmiausia, priežiūros komitetas irgi yra prijungtas prie komisijos ir nariai gauna išmokas iš komisijos, tačiau niekas negalėtų čia teikti, kad jie visiškai priklauso nuo komisijos. Kontrolierius irgi būtų panaši įstaiga, administracinė tarnyba, ir komisija išmoka atlyginimą tam asmeniui, kuris atlieka tą veiklą ir tiek. O skirimo procedūra irgi numatyta taip, kad tas kontrolierius turi būti nepriklausomas, nes visos institucijos būtų įtraukiamos į to asmens skyrimo procedūrą. Ir taip pat priežiūros komitetas išsakytų savo nuomonę dėl asmenų, kurie gali būti skiriami kaip kontrolieriai. Toliau kalbant apie Olafo nepriklausomumą. Čia nelabai suprantu logikos. Jūs sakote, kad jeigu šis vaidmuo būtų perduotas priežiūros komitetui, tuomet Olafas išliktų nepriklausomas. Tačiau, jeigu tai būtų atskira funkcija, tuomet kažkaip jau Olafas prarastų nepriklausomumą. Ir aš nelabai sutinku su tuo. Mes daug dirbome, kad surastumėme tą pusiausvyrą tarp kontrolieriaus vaidmens ir Olafo vaidmens ir dėl to kontrolieriaus nuomonė dėl jam pateiktų skundų nėra privaloma ir saistanti Olafo generalinį direktorių, nes galiausiai jis pats turi nuspręsti dėl to dalyko. <clears throat> Tačiau tai suteikia papildomą saugiklį, jei kažkas pasiskundžia kontrolieriui ir kontrolierius įvertina ir nusprendžia, kad skundas yra pagrystas, tuomet generalinis direktorius negali ignoruoti tos nuomonės, jis, jeigu jis nori ignoruoti tą nuomonę, jis tada turi paaiškinti ir motivuoti, kodėl jis ignoruoja tą nuomonę ir įtraukti tą nuomonę į savo ataskaitą. Kodėl būtent pateikti argumentus, kodėl jis taip daro. Bet tuo pat metu jis gali tą padaryti. Tai yra tos idėjos stiprioji pusė. Mes kaip ir numatome papildomą protestinių garantijų apsaugos lygmenį, bet tuo pat metu išsaugome ir Olafo nepriklausomumą. Taigi, dabar kontrolierių sprendimų užginčiamas. Būtent dėl to, dėl to pasiūlymo elemento ir nebuvo būtina numatyti kontrolierių sprendimo užkinčimo procedūros, nes e, tas asmuo tada galėtų užginčyti bet kokį sprendimą. Tokia teisė egzistuoja ir dabar. Teisme Ar tai būtų kontrolieriaus sprendimas, ar tai būtų generalinio direktorių sprendimas. Pagal numatytą procedūrą, kurią mes pasiūlėme. Tačiau net šiuo atveju aš manau, kad mes atvirai galėtumėm aptarti įvairius būdus, kaip būtų galima tą padaryti geriausia, kad išspręstumėme visas tas problemas ir aš tiesiog norėčiau pakviesti surengti konstruktyves diskusijas ir surasti geriausiai manomą sprendimą. Kalbant apie narius, specialus narių statusas reikalauja specialaus elgesio su jais. Dėl to mes ir siūlome iš ankstinį autorizavimą. Labiausiai aktyviausiose tose um, Olafo veiklos rytise ir toksai kvazi teisminis vaidmuo leistų išsklaidyti tuos nesusipratimus, kokių buvo anksčiau, kalbant apie santykius tarp Olafo ir Europos parlamento. Beje, aš labai džiaugiuosi, kad Europos parlamentas ir Olafas pasirašė darbinį susitarimą. Ir aš manau, kad tai irgi suteikia daugiau aiškumo Olafo veiklai. ir institucijų nariai pagal šį pasiūlymą irgi atspindi realybę. Ir tiesiog uh, norėčiau paaiškinti, kad e, kalbant apie Europos tarybos narius, biurų krata įmanoma pačioje institucijoje. Jūs, ponė Kreslė, sakėte, kad kažkur namuose ta krata būtų rengiama ar panašiai, premjeras, tarkim, būtų apieškomas ar panašiai. Institucijos narys jeigu šiuo atveju tai būtų tarybos narys, jeigu jis kažką, jis nusižengia, na, tikiuosi, kad tai labai ne, ne, nerealus scenarius, bet taisyklės galiojimo, galioja tada visiems vienodai. Taip yra numatyta mūsų pasiūlyme. Taigi aš manau, kad aptariau daugumą dalykų. Ir dar pabaigai pasakysiu, jūs neseniai aptarėte Olafo ataskaitą, naujausią Olafo ataskaitą. Ir aš manau, kad toje ataskaitoje labai aiškiai matote, kiek veiksmingesnė tapo Olafo veikla ir mes didžiuojamės, kad ir žmonės, ir institucijos labiau pasitiki Olafu ir jeigu mato problemų, tai iškart kreipiasi į Olafą ir bylų skaičius smarkiai išaugo. Taip pat bylų parengiamojo etapo trukmė irgi dramatiškai sumažėjo, taip pat smarkiai sumažėjo ir tyriamos, tyr, tyrimo trukmė. Taigi aš norėčiau paprašyti jūsų nedramatizuoti situacijos per daug, nes aš manau, kad Olafas tikrai pasiekė daug pažangos per pastarosius metus. Kalbant apie tai, kaip ta tarnyba veikia, ir aš tikiuosi, kad galės didžiuotis. Ačiū. Ačiū, komisarė. Jūs citavote statistinius duomenys. Manau, kad vertėtų pasidomėti, kaip tie statistiniai duomenys gaunami. Siūlyčiau tą patį padaryti ir kitiems. Pane Jala Sender. Gracias. Eh, yo quería... Ačiū. E, norėjau paklausti dėl pakeitimų, dėl e, priežiūros komiteto narių pasikeitimų. E, pirmininkų suiga susitiks ateinančią savaitę parlamente, todėl norėjau sužinoti, kaip Jūs manote, kada E, ar prieš jums baigiant kadenciją ar ne, kada maždaug, gal žinote, susitiks aukšto lygio darbo grupė, kad priimtų sprendimą dėl to, kaip keisis priežiūros komiteto nariai. Noch, Turiu dar vieną klausimą. Sakėte, kad vis, su visais bus elgiamasi lygiai, nes Europos e, tarybos sprendime dėl kontrolieriaus institucijos tai numatyta, kaip tai atitinka ex ante e, patikrinimo prievalę ir generalinio direktoriaus vaidmenį. Juk ex ante kontrolės met, kontrolė taikoma tik tai nariams, o e, kiti darbuotojai to, tokios galimybės neturi. Kaip išspręsti šią dilemą? Uh, uh, well, uh, regarding the uh, question of uh, Mrs. Ayala Sender. Atsakydamas į ponios Ayala Sender klausimą, turiu pasakyti, kad džiaugiuosi tuo, kad, kad jūs jau esate visai netoli sprendimo šiuo klausimu. Ir žinoma, Jeigu visos institucijos pasieks sutarimo dėl procedūros, turėsime paskelbti konkursą pasiūlymams. Tai šiek tiek užtruks, todėl realiais terminais vertinant, manau, kad tai galėtų įvykti lakučio pabaigoje arba gruodžio pradžioje. Nes labai svarbu tai padaryti iš anksto, nes pakeitimai turi vykti vasario mėnesį, jei neklystu. Ir prisimenu, kaip, panaši procedūra vyko anksčiau, ne visada buvo paprasta rastis, pasiekti sutarimo trijų institucijų dėl kandidatų, todėl būtų geriau sprendimą pas, pradėti renktis ir procedūrą pradėti kiek įmanoma anksčiau, bet taip pat numatyti laiko e, paraiškų teikimui. Manau, kad tai galėtų prasidėti gruodžio mėnesį ir jeigu būtų galima viską užbaigti per vieną e, kartą būtų puiku, bet jei reikės papildomų etapų, reikia numatyti institucijoms papildomai laiko dar kartą susitikti ir užbaigti procedūrą. Dėl jūsų klausimo, ponė Gressler. egzistuoja aiški takoskira tarp institucijos narių, ar tai būtų Europos parlamento nariai. kuriuo atžvilgių galioja imunitetas, tai yra išrinktieji nariai, jie automatiškai yra ginami nuo galimų pateisinimu, kaltinimus už netinkamą veiklą. Kiti išvardinti nariai yra, yra politinio pasitikėjimo pareigūnai ir jų atveju reikia užtikrinti jų nepriklausomumą, paisyti jų nepriklausomumo ir atskirti, skirti institucijų narius. Ir būtent todėl mes pasiūlėme įvesti tokią taisyklę institucijų nariams. Aš manau, kad tai įprastinė tvarka, įprastinė praktika ir valstybėse narėse. Jei norite padaryti kratą kurios nors institucijos nario biure, tai be abejo reikia gauti leidimą, teisėjo leidimą tai padaryti. Ir šiuo atveju, kadangi Olafas yra E, atsakingas už administracijos, administracinių pažeidimų tyrimą, ne baudžiamųjų e, veikų tyrimą. Reikia tokio e, teisinio pagrindo, to, to tokių nuostatų, kurie numatytų galimybę kreiptis į teisėją, paprašyti tokio sprendimo. Todėl mm, reikia užtikrinti uh, kontro, procedūrinių garantijų kontrolė ir tai yra šio pa, pasiūlymo esmė, man atrodo. Ja, vielen Dank. Ich mache jetzt als Berichterstatterin das Schlusswort. Ačiū. Kaip pranešėja, norėčiau padaryti apibendrinamasias išvadas. Tai, ką Jūs pasakėte gale, ponė komisijos nary ir atskleidžia problemą tos pilkosios zonos problemą. Kas yra Olafas? Jis vykdo administracinių pažydimų tyrimus, tačiau kartais tai reiškia labai rimtas pasiekmes, rimtas teisinės pasiekmes. Ir būtent tai aš turiu išspręsti savo pareišk... pranešime. Komisijos pasiūlyme ta, sistem... ta, ta situacija visiškai neišspręsta, bet kažkada tai tą problemą reikės išspręsti. Spre e, turi galioti apeliacijos galimybė prieš Olafo sprendimus, turi bū, egzistuoti galimybė susipažinti su dokumentais, reikalinga teisė į teisminę peržiūrą niekas kita nepasiteisintų. Aš pakankamai ilgai apie tai mąsčiau ir pristačiau tai aptakiai, bet jeigu norime rasti to klausimo sprendimą, turėsime apriboti Olafui suteiktas galės, nes jos turi atitikti galiojančius įstatymus. Neturiu dar parengusi galutinio sprendimo bet remiantis teisininkų pateiktomis išvadomis, tampa aišku, kad nu, reikia imtis tų problemų, nes nėra tokio baudžiamosios teisės kodekso, ku, ku, į kurį galėtų pasitelkti tie asmenys, ku, ku, kuriems pritaikomos konkrečios procedūros. Ir tą klausimą veikiausiai reikėtų spręsti e, kreipiantis į Europos teisingumo teismą kai tik tai susitiksiu su naujuoju komisijos nariu, užduosiu klausimą apie tai, ar tas pasiūlymas išliks, ar jis bus atsiimtas. Nes man atrodo, kad išlieka galimybė. Ir tokia. Pabandysime užpildyti visas teisinės spragas, bet kokiu atveju aš savo pasiūlymą teiksiu. Man atrodo, kad aš jau mm, perpratau, apie ką kalbame ir aš manau, suvokiu, kad reikia tą klausimą spręsti labai rimtai. Ir tai, ko nepadarėme per paskutinę peržiūrą, tai ir buvo mūsų klaida. Parlamento narių imuniteto klausimas taip pat turės būti sprendžiamas. Imuniteto klausimas mums žinoma yra labai svarbus ir nenorime, kad, dėl, kad, kad jis nukentėtų dėl administracinių pažeidimų tyrimo. Kitas dalykas tai baudžiamųjų e, nusižengimų ko, kodeksas. Apie tai reikės kalbėti. Vakar e, posėdžiavome su Teisės reikalų komitetu ir priėjome mm, sutarimo dėl sprendimo, kuris, man atrodo, būtų labai tinkamas. Jeigu jis kada nors išvys dienos šviesą, galėsime grįžti prie jo. Ir Olafo reglamente galėtų, tai būti kalbama, komisarė, tai tikriausiai paskutinis jūsų apsilankimas mūsų komiteto posėdyje bet aš beveik esu tikra, kad mes dar jūs išvysime iki galutinės ataskaitos paskelbimo, bet kokiu atveju noriu padėkoti jums už bendradarbiavimą, nežinau, ar jūs atskleistė, ką rengėtės po to daryti, galbūt nediskretiška būtų to klausti jūsų, bet kokiu atveju noriu palinkėti jums visokiojo pasiekmės jūsų tolesnėje veikloje. Man, mums tikrai buvo malonu su jumis dirbti, ačiū, žinome, jūs tikrai esate labai atsidavęs, darbštus, tikrai vis, tai vertiname. Jūs visada pas mus ateidavote, kai mes jūs pakviesdavome. Ir sakyčiau, kad jūs buvote tikrai patikimu mūsų partneriu ir komiteto vardu norėčiau Jums padėkoti už tai. Jei kas nors norėtų ką nors dar pasakyti, dar turime keletą minučių ir galite tai padaryti. Ačiū Jums labai. Um, uh, thank you very much for this, for this kind words. Ačiū už Jūsų šiltus žodžius. Žinoma, dabar yra tas momentas, kai žvelgi į praeitį ir, ir apžvelgi, kas pasiekta per tą darbo laiką. Kaip sakiau viename iš savo pasisakymų, mano patirtis yra gana plati, mano užduočių e, sąrašas buvo gana ilgas. E, Olaf tarnyba buvo tik viena iš jų, man taip pat buvo patikėta statistika, kitos rytis. Aš žvelgdamas atgal didžiuojosi tuo, kad mes pasiekėme tikrai matomos pažangos visose sritise ir man ypač džiugu, kad pasiekėme pažangos ir sudėtingose sritise, už kurias yra atsakingas jūsų komitetas, arba bent iš dalies yra atsakingas. Žinoma, visada diskutuojame, yra nesutarimų, svarstant biudžeto įgyvendinimo procedūrą arba teisės aktų aspektus, bet aš manau, kad yra įprasta, normalu, būtent taip sistema ir turėtų veikti. Ir tokiuose diskusijose kaip ši, pristatydami argumentus, juos pagrysdami, prieiname geriausiai manomo sprendimo. Tačiau tuo pat metu turime pripažinti, kad Dabar svarstome keletą labai svarbių pasiūlymų ir jeigu, jie bus, jeigu jiems bus pritarta, manau, jie e, reikš esminę pažangą Europos baudžiamosios teisės rytyje. Ir aš tikrai esu jums dėkingas už jūsų visą didelį darbą dėl direktyvos dėl ES finansinių interesų apsaugos. Tai yra pamatinė direktyva, kurią mes tikrai būtinai turime patvirtinti Europos prokuroro tarnybą. Tai dar vienas sudėtingas klausimas. Pažanga čia vyksta šiek tiek lėčiau, nei mums norėtųsi, bet net žiūrinti tai, pažanga vyksta ir čia po aštuoneris metus trukusių dėrybų galiausiai pavyko patvirtinti Olafo institucijos reglamentą ir manau, kad tai tikrai labai didelis pasiek, mūsų visų pasiekimas. Galbūt ne visi yra patenkinti galutinę baigtimi, bet tai yra kompromisas, kuris dabar mums pasitarnaus kaip pagrindas Olafo veiklai. Ir manau, kad tai yra tikrai didelis pasiekimas Ir užbaigdamas aš to norėčiau tikrai padėkoti visiems komiteto nariams, visiems pranešėjams, dėl, kurie rengia pranešimus dėl biudžeto gyvendinimo procedūros, man dirbant komisijoje visiems politiniams koordinatoriams visų frakcijų, su kuriais su kuriais varstėme visus klausimus teisėje, kuros e, biudžeto gyvendinimo Ir aš vertinu šį bendradarbiavimą pozityviai. Aš tikrai daug ko išmokau, neslėpsiu. Ir noriu padėkoti Jums už tai. Galbūt tai paskutinis mūsų susitikimas per šią kadenciją, bet galbūt aš kitomis progomis turėsime galimybę susitikti ir aptarti aktualius europietiškus klausimus, aktualias Euro, Europos problemas, kur, kur, kurios man labai aktualios. Ką jūs toliau veiksite? Aš norėčiau pasilaikyti savo šią informaciją ir tikriausiai suprasite kad e, jaučiu poreikį šiek tiek atsipūsti, padaryti pertrauką, įvertinti naujai sudarysią situaciją, bet aš manau, aš tikrai domėsiu toliau Europos projektais. Jie ja, man tikrai, aš esu pasinėręs į juos ir, ir nežiūrint įvairių sunkumų, aš tikiuosi kad, kad tas Europos projektas ir toliau išliks dėlė sėkme. Danke. Ačiū, posėdis baigtas.